Also meine Taigi, gerbiamas ponės ir ponai. Šiuo metu aš matau tik tai penkis kolegas salėje. Tačiau žvelgiu dabar į laikrodį ir matau, kad jau 15 minučių praėjo nuo mūsų posėdžio pradžios. Todėl mes turime pradėti darbą. Bet e, iš pradžių tur, e, turėčiau pasakyti, kaip atrodo mūsų darbo atvarkė kokiasgi naujos informacijos. Na, matau, raštelį man pakišo. Pirmas punktas tai yra darbo atvarkės tvirtinimas. Na, čia reikės pakoreguoti kai kurius klausimus. Pone Kasteks negali atvykti pas mus šiandien, nes jinai įstrigo kažkuriame oro uoste. Ir šitą penktą punktą, tai yra pasirengimą visiškam audiovizualinės aplinkos integravimui mes perkelsime į rytojų. Ir svarstysime dabar devintą punktą. Taigi pirmas darbo tvarkės papildymas būtų toks. Po to 14 punktas taip pat nusikels į kitą dieną, tai yra ponios Vikstrom pranešimas. 15 punktas taip pat. Ir 18 punktas čia ponios Kasteks pranešimas taip pat bus atidėtas mokesčio iškopijavimą. Na, už tai svarstysime papildomą punktą, tai yra 33 punktas po 21 punkto, čia kalbama apie teisinį pagrindą, ap, apie būtent atitinkamas kopijavimo paslaugas ir apie įmonės, taigi tokie darbotvarkės pakeitimai. Ar yra prieštaravimų, niekas neprieštarauja, taip matau. Taigi, vadinasi, pritarėme tokiai darbo atvarkiai. Dar yra pirmininko pranešimai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad seminaras teisėsaugos darbuotojams bus organizuotas e, lakryčio 28 dieną su piliečių laisvių komitetu. Šiuose parlamento rūmose mes taip pat pakvietėme į šį seminarą ir lybę komiteto atstovus, kalbėsime apie subsidirumą ir kalbėsime apie būsimą Europos prokuratūrą, nes buvo iškeltas klausimas, ar iš tiesų šitas klausimas atitinka subsidiarumo principą. Na, pirmininko pranešimus baigiame. Trečias darbo atvarkės punktas - tai yra posėdžio protokolo tvirtinimas. Turime patvirtinti lapkričio 4-5 dienos 2013 metų posėdžio protokolą. Jeigu niekas neprieštraus iki posėdžio pabaigos, tada reiškia patvirtinsime protokolą. Dabar ketvirtas darbo atvarkės punktas yra bendroji Europos pirkimo pardavimų sutarčių teisė. Norėčiau pasveikinti pirmininkaučios Lietuvos atstovus, kurie atvyko pas mus kurie papasakos mums apie darbą savo darbo grupėje. Taip pat norėčiau pasveikinti Europos e, komisijos atstovus. Ir dabar norėčiau paklausti e, kito pranešėjo, pono Berlingerio. Aris, jūs norėtumėt pasakyti porą žinginių žodžių. Ir todėl suteiksiu žodį gal pirmininkaujančiai šaliai. Gal papasakosite, kaip vyksta darbas taryboje. Ir mes tada papasakosime, kaip mes dirbsime. Prašau, jums žodis. Yes, uh, thank you very much, Mr. Chairman, and uh, good afternoon. Ačiū, pirmininkė. Labą dieną. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte pirmininkaujančią valstybę dalyvauti šiame posėdėje ir ačiū už galimybę trumpai informuoti Jūs apie tai, kokia yra diskusijų taryboje situacija. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad Lietuvos teisingumo ministras informavo Teisės reikalų komitetą šių metų Liepos mėnesį, kad pasiūlymas dėl bendrosios Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės bus vienas pirmininkaujančios Lietuvos prioritetų. Pirmininkaujanti valstybė dirbo remdamasi tarybos 2012 birželį suteiktais įgaliojimais ir didžiausią dėmesį skiriame pasiūlymo priedui. Po intensyvių diskusijų darbo grupėje mes baigiame 11, 12, 13 ir 14 straipsnių nagrinėjimą ketvirtojoje priedo dalyje. Tai yra, buvo kalbama apie sutarties šalių prievalės ir gynimo teisės ir teisų gynimo priemonės. Norime pabrėžti, kad um, pasiūlymo nagrinėjimas yra labai išsamus ir kropštus, taigi jam reikia nemažai laiko ir galima tikėtis, kad norint pabaigti uh, visą priedo nagrinėjimą dar prireiks laiko. Dėl jau minėtų priežasčių valstybės narės dar nėra pasirengusios apsispręsti dėl savo pozicijų ir diskutuoti politinių lygmenių dėl pasiūlymo esmės ir pirmininkaujanti valstybė ketina TVR gruodžio taryboje pateikti informaciją žodžiu apie tai, kokia yra situacija ir kokios diskusijos vyksta darbo grupėje. Ir galiausiai norėčiau Jūs patikinti, kad mes su didžiuliu susidomėjimu stebime diskusijas Europos parlamente. Ir mes toliau tęsime Jūsų intensyvų darbą su šiuo dosie. Tai tiek trumpai pirmininkaujančios valstybės informacija. Ačiū uždėmesi. Vielen herzlichen Dank. Dėkoju. Ar komisija turi kokiu nors pastabų, ponė Mišų? Thank you, Chair. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną. Komisija norėtų padėkoti jūri komitetui ir pirmininkaujančiai Lietuvai už tą pažangą, kuri buvo padaryta. Buvo padaryta tikrai pastebima pažanga per šiuos mėnesius. Taip pat mes norėtume pasveikinti šio komiteto pranešimą ir mes manome, kad šis pranešimas yra puikiai subalansuotas, jame atsižvelgiama į verslo interesus ir į griežtą vartotojų teisų apsaugą. Mes komisija esame įsitikinę, kad mes turėtume e, pasinaudoti e, šio pranešimo e, privalumais ir kiek įmanoma greičiau pateikti teisės aktą vartotojams. Tai yra vienas svarbiausių iniciatyvų, kuri šiuo metu yra, ties kuria šiuo metu dirbame. Ir taip pat mes paremsime dabar pirmininkaujančią valstybę ir e, būsimas pirmininkaujančias valstybės, kad jos galėtų pasiekti gerų rezultatų šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Kolega Berlingver. Come è a tutti noto questo, scusate, questo argomento è... Dėkoju, kaip jau buvo minėta, Ši tema buvo dažnai aptarinėjama per pastaruosius porą metų ir netgi įvyko visai lė klausimų šią temą ir įvairių seminarų. Tose klausimuose ir seminaruose turėjome galimybę išklausyti įvairių nuomonių, jos buvo skirtingos, nors tos nuomonės buvo ir e, tokios labai pagristos, nes tai buvo mokslo pasaulio atstovų ir taip pat kultūros srities darbuotojų bei teisininkų nuomonės ir buvo paminėti tiek teigiami, tiek neigiami komisijos pasiūlymo aspektai. Taip pat girdėjome įvairias nuomonės e, įvairių suinteresuotųjų šalių ir suinteresuotųjų organizacijų iš įvairių valstybių narių. norėčiau pasakyti, kad diskusijose mums pavyko parengti vieningą pranešimą, suderinti mūsų pozicijas, tai yra, kad kolega Klaus Lėnė ir aš e, kažkaip mums dirbome ties šio pranešimu ir mums pavyko kažkaip susitarti ir suvienyti visas politinės jėgas Teisės reikalų komitete. Yra pateikta labai daug pakeitimų šiam pranešimui. Ir nagrinėjant tuos pakeitimus, mums pavyko daugelį rūpimų kolegoms klausimų įtraukti į galutinę pranešimo versiją, ties kurią mes kaip pranešėjai dirbame. Tai reiškia, kad pakeitimai ir kompromisiniai pasiūlymai atsispindės tame pranešime per visą šį ilgą e, darbo ties šio pranešimu e, laikotarpį buvo galima išspręsti e, daugumą klausimų, kurie buvo susiję su pirminiais netikslumais pirminėme komisijos pasiūlyme. Ir tai E, padėjo mums pagerinti esamą rezultatą. Taip pat norėčiau pabrėžti e, dar du aspektus, kurie yra labai svarbus tam, kad mes šiandien galėtume kalbėti apie pranešimą, kuris yra tikrai parlamento pranešimas. Taigi, tai čia bus du tokie aspektai, kuriuos paminėsiu. Pirmasis, visų pirma, e, buvo įtraukta labai daug e, E, reikalavimu labiau ginti vartotojų teises. Pirminėme pasiūlyme e, dėl bendrosios Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės iki dabartinio pasiūlymo, kurį mes parengėme, vartotojų teisų situacija pagerėjo ir dabar tos vartot, su vartotojų teisų apsauga susijusios nuostatos yra griežtesnės, taigi geresnės. E, taip pat neseniai buvo patvirtinta nauja vartotojų teisų direktyva, tai reiškia, e, čia mes kalbame ne tik apie pirkimo pardavimo sutartis, bet ir įvairias kitas temas, kurios, pavyzdžiui, susijusios su sutarties e, galiojimu. Buvo pateikta daug pakeitimų rengiant galutinį pranešimą, dirbdami ties galutinio praneš, pranešimo versiją mes e, bandėme atsižvelgti daugelį socialinių klausimų. Ir taip pat mes norime kai ką keisti e, reglamento taikymo srityje, kalbant pavyzdžiui apie e, tas sutartis, kurios yra sudaromos internetu. E, Mes norime, kad būtų įtrauktos ir internetu sudaromos pirkimo pardavimo sutartis į, šią, į šį reglamentą ir tai būtų tarsi toksai bandomasis projektas Europos sutarčių teisėje. Tai galėtų būti neprivaloma priemonė, reiškia, kad tą priemonę bus galima laisvai pasirinkti. Ir tai e, leis visoje ES teritorijoje pasirinkti tą pačią teisę. Taip pat tai turės tokį kaip ir eksperimentinį pobūdį, nes per pirmuosius metus mes norėsime stebėti, kokia yra situacija su tokiamis sutartimis ir kaip mes galėsime uh, užtikrinti, kad kad iš tiesų yra e, didėja pirkėjų vartotojų iš užsienio šalių skaičius. Tai yra, kad užtikrinamas e, vidaus rinkos veikimas. Tokiu būdu taip pat yra ir e, gerbiama vartotojų teisė, nes yra didinamas jų pasirinkimas. Tai taip pačiu prisėda ir prie ES ekonomikos augimo. Taryba aiškiai pasakė, taryba pasakė, kad kol kas ji negali nieko daugiau pasakyti. Aš, aš kalbu kaip pranešėjas, mes tą e, pasižymėjome, pasižymėjome, kad taryba turi tam tikrų sunkumų ir kad e, E, gruodžio mėnesio taryboje bus pateiktos, pateikta tolimesnė informacija, tačiau e, nežinome, ar TVR taryba e, gruodžio mėnesį priims kažkokią bendrą tarybos poziciją. Atrodo, kad taryba kol kas neturi bendros pozicijos. Taigi, e, o mes savo ruoštų turime šiuos e, tekstus, šį e, tekstą, mūsų komiteto parengtą tekstą nagrinėti plenarinėme posėdėje ir paskui vėliau balsuoti. Man pačiam atrodo svarbu, kad tai ir įvyktų. Taigi parlamentas įvykdys savo užduotis iki gegužės mėnesio. Mums liko nedaug plenarinių posėdžių. Tai reiškia, kad mes čia dabar kalbame praktiškai apie porą pirmųjų kitų metų e, mėnesių, nes turime palaukti, kol pasibaigs gruodžio mėnesio TVR taryba. Tai reiškia, kad arba sausi, arba vasarį, arba kovą plenarinėme posėdėje nagrinėsime šį pranešimą. Ir norėčiau, kad tas darbas, kurį mes dirbame pastaruosius metus ir visos tos uh, E, žinios, kurias mes čia sukaupėme ir visa ta pusiausvira, kuri atsispindi dabartinėme pranešime, kad e, tai atsispindėtų ir mūsų plenarinių posėdžių darbo tvarkėje, viename iš tų pirmųjų e, posėdžių kitų metų. Ir tuomet pažiūrėsime, ar įmanoma E, priimti kažkokį sprendimą. E, dabar po balsavimo rezultatas yra, kad 19 buvo už, 2 prieš. Ir aš norėčiau, kad panašiai balsai pasiskirstytų ir plenarinėme posėdėje. Tai galėtų prisidėti prie to, kad dar šioje kadencijoje mums pavyktų pasiekti E, kad mes susitartume tiek dėl bendrosios Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės, kad kita kadencija galėtų to jau tęsti darbą. E, nes būtų labai nedraugiškai, jeigu mes tam kitam parlamentui, kitiems parlamentarams, kurie dirbs po mūsų kitoje kadencijoje, paliktume visišką vakumą. Todėl e, nepriklausomai nuo tų įvertinimų, kuriuos mes e, turime e, padaryti kartu su taryba ar ir nepriklausomai nuo to, ką pasakė ponė Mišų, mes vis tik turėtume savo pranešimą nagrinėti plenarinėme posėdėje. Ačiū. Aš, kaip kitas pranešėjas, trumpai kalbėsiu, nes pritariu kolegai Berlingeriu ir aš manau, kad kalbant apie procedūrą, tai pirmiausia norėčiau įvertinti ją teigiamai. Pirmininkančio Lietuvai tai yra prioritetas ir taryba, kaip matau, labai intensyviai būtent dabar išsamei nagrinėja e, priedų nuostatas, o tai yra įrodymas, e, kad e, vis dėlto taryba intensyviai nagrinėja šitą teisės aktą, nepaisant kai kurių kritikų. Ir manau, kad iš esmės taryba nori kuo greičiau užbaigti šio klausimo nagrinėjimą. Jeigu to nenorėtų taryba, tai žinoma, išsamei nenagrinėtų. To teisės akto taip išsamei. Taigi, Aš e, turėjau galimybę kalbėti su būsimos pirmininkančios šalies, tai yra Graikijos darbo grupės atstovais ir jie taip pat intensyviai dirbs šioje srityje. Taigi labai e, tikėtina, kad jeigu domimasi kiekviena detalė, kiekviena smulkmena, tai reiškia, kad, e, žinoma, darbas yra sudėtingas ir jisai užtrunka. Bet bet kokiu atveju aš manau, kad e, trilogija artimiausio metu mes galėsime susitarti dėl artimiausio pirmojo svarstymo kolega Berlingveris tikrai teisingai pasakė, kad iš esmės mes siekiame vienų tikslų, bet bet kokiu atveju pirmasis svarstymas užkonservuos tą rezultatą, kuris mes perduosime kitai kadencijai. Taigi dabar palauksime pasitarimų TVR susitikime, tai būtent ministro susitikime ir tada, žinoma, galėsime klausti toliau, kas vyksta šioje srityje. Aš manau, kad kitais metais, kitų metų pradžioje mes turėtume jau išsameu nagrinėti plenariniuose posėdžiuose e, šį teisės aktą, nes būtent taip tik tai užtikrinsime teigiamą rezultatą dar šioje kadencijoje. Dar norėčiau poniai Tain suteikti žodį. Taigi, aš e, liberalų e, vartų norėčiau pritarti abiems pranešėjams, panas Berlingeris. Aptarė visas faktinės aplinkybės Iš esmės, mes siekiame, kad vartotojai būtų kuo geriau apsaugoti ir tai atsispindi mūsų dokumentuose. Ir aš asmeniškai, atsižvelgdama į mm, įvairius e, politinius prieštaravimus arba kritiką arba bandymus apriboti, sakykime, šitą elektroninę prekybą, tai aš pritariu tam, kad mes geriau anksčiau kitais metais negu vėliau balsuotume dėl šio dokumento. Nes kuo vėliau nukelsime balsavimą, to sudėtingiau bus vėliau diskutuoti. Aš manau, kad e, sausis arba vasar, vasaris turėtų būti tinkamiausi mėnesiai, būtent nagrinėti šį klausimą. Nes aš jau matau, kad e, taryba per artimiausius mėnesius tikrai neišnagrinės e, priedo iki galo, o iki rinkimų iš esmės nėra tiek daug galimybių per daug pasigilinti į šios dokumentus. Taigi, e, bet kokiu atveju mes turime išlaikyti, žinoma, dabartinę darbos e, spartą, bet e, taip pat stengtis kuo artimesnėse plenariniuose posėdžiuose aptarti šį, šį klausimą. Na, kas nori pasakyti, gal pirmininkaujantį šalis? Ne. Komisija? Ne. Visi laimingi? Na, dabar žinome, kaip dirbsime toliau. A, toliau. Kalbėsim dėl šešto darbo tokios punktų, tai yra Europos bendrojo elektroninių ryšių rinka, e, ponia Galo. Merci, monsieur le président. Euh, donc, pour faire le point sur ce... Ačiū, pirmininkė. Trumpai pristatysiu šį klausimą. Pramonės ir priekybos komitetas yra atsakingas komitetas už šį klausimą ir mes turime primestą labai griežtą ir nelankstų tvarkaraštį. Tame komitete balsavimas vyks vasario mėnesį. Mes pasitkonsultavome su sekretorietu ir neturime kito pasirinkimo, kaip tik pasiūlyti štai tokį tvarkaraštį nuomonės projekto e, nuomonės projektas turėtų būti pateiktas 16 arba 17 gruodžio. Iki 18 dienos turėtų būti pateikti pakeitimai, o balsuoti turėtume sausio mėnesį. Suprantu, kad laiko yra labai nedaug ir būtent todėl aš renksiu nuomonę tiesiogiai anglų kalba ir siūsiu šį dokumentą šešėlinėms pranešėjams kaip įmanoma greičiau. Taip pat daugiausia dėmesio mes skirsime uh, tiems klausimams, kurie mūsų komitetui yra aktualiausi. Ir galiausiai, jeigu sutiktų šešėliniai pranešėjai, tai pasiūlyčiau surenkti ir techninį susitikimą su komisija. Tai yra įprasta procedūra, kalbant apie techninius klausimus. Turėsime galimybę išgirsti komisijos nuomonę dėl techninių klausimų. Ačiū visiems uždėmesi. Ačiū. Kitaip netgi neįmanoma dirbti, baigiantis kadenciją. Čia mes turime dirbti greičiau, kaip jūs suprantate. Kas nori pasakyti šio klausimo? Deja, toks jau likimas, kad e, kai jau esi senas ir prieš pabaigą gauni sudėtingiausius darbus. Na, jeigu niekas nenori pasakyti, tada dėkoju kolegijai Galo. E, dabar mes norėsime nutraukti savo posėdį iki 16 valandos. Tikiuosi, kad e, vėl visi sugrįšite į posėdį, nes mūsų aplankys komisijos narys Mišelis Barnie, kuris uh, užmėgs su mumis struktūrinį dialogą ir būtų labai gerai, jeigu iš tiesų būtų kuo daugiau parlamento narių salėje.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 So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ponios ir ponai, norėčiau, kad tęstume mūsų posėdį, norėčiau pasveikinti poną komisarą Barnie, kuris vis tik atvyko pas mus, nepaisant to, kad Briuselėje yra sudėtinga situacija su transportu. Šiandien mes kalbėsime apie tarp institucinius susitarimus tarp komisijos ir parlamento, tai yra tęsime struktūrinį dialogą ir paprastai darome taip, kad komisaras pristato tam tikrus dalykus, o mes paskui užduodame klausimus dėl to, ką jisai pasakė. Ir manau, kad šiandien jis tiesiog apžvelgs tai, kas buvo pasiekta per pastaruosius mėnesius ir kas dar mums liko per, ką dar liko padaryti per šią kadenciją, kas galėtų būti mūsų prioritetai. Prašau, komisarė Barnie. Euh, merci beaucoup, monsieur le président, cher Klaus Heiner. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mielas Klausai Heineri. norėčiau apžvelgti mūsų bendradarbiavimą. Mes jau beveik keturis metus bendradarbiaujame ir tai, kas mums dar liko, e, tas paskutinis pusmetis, mes jį turėtume išnaudoti lab, kažkaip labai veiksmingai, kad patvirtintume e, tam tikras politinės priemonės, kad patvirtintume atitinkamus tekstus. Norėčiau koncentruotis į du, į dvi temas. Europa turi daug nuveikti konkurencingumo ir ekonomikos augimo srityje ir taip pat e, Europa turėtų pradėti dalyvauti e, kultūrinėje, taip pat intelektinės nuosavybės e, srityje. Taigi tai yra toje klausimai, kuriuos kartu nagrinėsime. Vienas iš esminių klausimų būtent yra intelektinės nuosavybės klausimai. Vidaus rinka ir internetas, čia yra du kertiniai žodžiai. Ir aš dažnai sakau, kad tai yra esminiai faktoriai, įtakojantis mūsų augimą. Jeigu mes norime būti konkurencingi su JAV, Kinija, Indija ir Brazilija, mes turėtume ieškoti naujų sprendimų. E, čia aš kalbu apie problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria visuomenė, pavyzdžiui, klimato kaita, taip pat mums reikia įgyti naujų gebėjimų, kurių reikia e, dabartinėme gyvenime, taip pat reikia skatinti demokratijos procesus, geriau apsaugoti e, asmens duomenis. Mes turime į intelektinės nusavybės klausimus įvesti tam tikro dinamiškumo, mes turime apsaugoti intelektinę nusavybę ir turime apsaugoti tuos, kurie dirba kūrybinį darbą. Tai reiškia, kad mes turime pasiekti uh, e, tam tikro ryšio ir pusiausvros tarp naujovių ir tarp intelektinės nuosavybės pripažinimo. Todėl mes siūlome atitinkamą politiką šioje srityje, kuri būtų ir moderni. Ir, nu, ir e, tos minties mes turėtume laikytis per visą procesą, nuo, nuo idėjos iki, e, iki E, intelektinės nusavybės teisų laikymosi Europos ir e, nacionalinėse rinkose. Manau, kad mes tinkamai išlaiko, išnaudojame e, mums skirtą laiką ir parengėme atitinkamus pasiūlymus 40 procentų. E, ES veiklos yra susijęs, susijęs su intelektinė nuosavybė. Tačiau yra tam tikrų klausimų, pavyzdžiui, autorių teisės. Autorių teisės yra e, priemonė, kuri mums galėtų daug duoti. Ji gali kurti darbo vietas, skatinti kūrybingumą, e, apsaugoti e, kultūrų įvairovę, taip pat pagerinti prieigą prie kultūrinės, kūrybinės produkcijos, taip pat pagerinti kūryb, kūrybinių darbuotojų gyvenimo sąlygas. Ir visa tai turėtų vykti E, be vidaus rinkų, e, be vidaus sienų, atsiprašau, tai e, įtakoja gyvą diskusiją. Tačiau nagrinėjant šias temas reiktų vis tik atsisakyti emocijų ir kalbėti labai racionaliai. Ir mes, politikai, kai kalbame apie autorinės teises, turime atsižvelgti į tokius aspektus. Visų pirma, mes turėtume suteikti galimybę kuriejams E, gauti prieigą prie viešojo sektoriaus finansavimo. Taip pat e, mes turėtume sudaryti sąlygas naudotis atitinkamais kultūros produktais, nepaisant e, sienų ir įvairių kliučių. Pavyzdžiui, čia reiktų pakalbėti apie žmonės su regėjimo negale, kad jie kiek įmanoma geriau galėtų naudotis kultūros produktais. Ir e, Arba, pavyzdžiui, mokslininkai, kurie galėtų be jokių apribojimų naršyti internete. E, Toliau kitas svarbus aspektas, mes norime sukurti geresnės sąlygas e, elektroniniams paslaugoms. Toliau mes norėtume išsiaiškinti, kokios yra teisės ir pareigos susijusios su autorinėmis teisėmis. Autorinės teisės negali būti kažkokia taisyklė, kurios niekas nesupranta. Tai turėtų būti prasminga taisyklė, kurios visi laikytųsi. Todėl turime įvertinti, kiek ji yra prasminga. Šie mano išvardinti aspektai yra pagrindiniai mūsų tikslai ir tam, kad jų pasiektume, mums reikia pragmatiško požiūrio. Mes bandome bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis šalimis, ieškome praktinių sprendimų. E, aš čia galvoju apie tokius sprendimus, pavyzdžiui, kurie pagerintų autorinių teisų padėti vidaus rinkoje. Taip pat turėtume e, nagrinėti šiame kontekste e, teisės aktus susijusius su. su atitinkamos teisės taikymu. Ir turime siekti konkrečios pažangos ES piliečiams. Kalbant apie teisinę peržiūrą, 2014 m. pavasarį mes norėtume išnaudoti tam, kad būtų pateikti autorinės teisės ir su jomis susijusias nuostatas modernizuojantis pasiūlymai. Turime patikrinti e, viską, visą tai, visus tos teisės aktus, kuriuos jau turime, kurie egzistuoja. Ir artimiausių metų aš pradėsiu viešas konsultacijas, kuriuose aptarsime visus mano minėtus aspektus. Tai yra tikrai labai išsamus procesas, mes kalbėsime apie įvairius apribojimus internete, apie išimtis, vidaus rinką tvarką, taip pat apie visuomenės informavimą, apie autorinės teises e, ir tų konsultacijų, tos konsultacijos turėtų mums padėti išsiaiškinti, kaip mes kiek įmanoma racionaliau galėtume priimti tam tikrus sprendimus. Toliau yra ir keletas kitų svarbių e, aspektų. Pone Geringer de Ödenberg kalbėjo apie kūrinius, apie vadinamus kūrinius našlaičius, e, taip pat kalbėjome apie žmonių suregėjimo negalę, e, geresnę prieigą prie internetinio turinio. Tačiau kol kas matome, kad valstybėse narėse yra tam tikrų trūkumų. E, aš norėčiau, kad visi procesai vykstų e, greičiau, kad valstybės narės kiek įmano greičiau nuspręstų pasirašti Marakešo susitarimą. Todėl reikėtų, kad, jūsų, e, kad valstybių narių sostinės būtų budresnės ir aktyviai veiktų, kad kiek įmanoma greičiau būtų galima pasirašyti tą susitarimą. Taip pat norėčiau pasveikinti kolegę Galo ir visus pranešėjus dėl atitinkamų, atitinkamų teisės aktų susijusių su uh, autorinių teisų agentūromis. Kalbant apie autorinės teises, be jų dar yra kiti svarbus dalykai. Mes ir toliau bandysime siekti vieningo patento ir prekių ženklų reformos. Čia mes turėtume tikslingai panaudoti e, turimas priemonės. Kalbant apie prekės ženklus, kovo mėnesį aš jau pateikiau pasiūlymą dėl mo, tam tikro modernizavimo, kad įmonės, o ypač MVI, galėtų veiksmingiau veikti šioje srityje, nes yra e, daug pramonės e, e, sričių, kurios yra labai glaudžiai susijusios su ten tikrais prekių ženklais. E, dėl ponios Vikstrom e, darbo mes galime siekti tam tikros pažangos šioje srityje, aš jai norėčiau už tai padėkoti, e, nors dar yra tam tikrų nuomonių nesutapimų, tačiau aš manau, kad e, prekių ženklų e, tarnyba virs bendra agentūra ir kad mes išspręsime finansavimo klausimus. Ir Čia mes turime tam tikrą priemonę ir tikimės, kad mums pavyks pasiekti susitarimo pirmojo svarstymo metu. Kalbant apie konkurencingumą, e, mes artimiausių metų aptarsime tuos klausimus. Dabar dėl e, bendrijos patento tikimės, kad dar bus įmanoma patvirtinti atitinkamus teisės aktus šioje kadencijoje. Tai yra sunku, bet tai yra dar įmanoma ir bandysime siekti atitinkamų tikslų iki iki 2015 metų, bet aš esu įsitikinęs, kad galime veikti ir žymiai greičiau ir aš tikiuosi, kad atitinkama susitarima bus pavyks pasirašyti ir kad galėsime siekti pažangos šioje srityje. Čia ponas Baltazarė daug veikia, bet aišku ir valstybės narės turėtų nedelsiant ratifikuoti atitinkamą sutartį. Čia Kalbant apie teisės taikymą ir patentus Austrijai. Austrija dar turi tam tikrų problemų. Toliau dėl geografinių e, ženklų, geografinių nuorodų, nuorodų. Tai yra aiškus pavyzdys, kokios svarbios yra intelektinės nuosavybės teisės e, visiems rinkos veikėjams tos geografinės e, nuorodos yra priemonė, kuri apsaugo ne tik tam tikrus maisto produktus, bet čia taip pat mes turime kalbėti apie nacionalinės teisės nuostatas ir tarptautinių konvencijų laikymasi. Todėl turime, žadame parengti žalėją knygą apie tai, kaip galima būtų geriau apsaugoti atitinkamus produktus. Čia kalbame ne tik apie uh, maisto produktus ir tai yra tas rytis, kuri galėtų padėti e, kurti daugiau darbo vietų. Žalė knyga šią temą žadame paskelbti 2014 metų pradžioje. Ir e, toliau kitas svarbus aspektas yra e, komercinė pas, komercinės paslapties e, klausimas. E, naujovių apsauga yra esminis klausimas, jeigu mes e, bandome kovoti su pramoniniu šnipinėjimu. Ši problema nuolat aštrėja ir mes turime saugoti komercinę paslapti. Tai pasitarnautų e, taip pat ir e, pasitikėjimo tarp įmonių stiprinimui. Ir tikiuosi, kad parlamentas nagrinės šį klausimą. Kaip jau minėjau, komisija po kelių dienų pateiks pasiūlymą šią temą. Toliau kitas svarbus uždavinys, ponė pirmininkė, kuris yra taip pat susijęs su Teisės reikalų komitetu, tai yra teisinė at, a, aplinka įmonėms. E, ši, tai irgi gali prisidėti prie konkurencingumo didinimo. E, Jau keletą mėnesių mes rengėme atitinkamus pasiūlymus, kurie e, turėtų atsispindėti skaidrumo direktyvoje. Taip pat e, rengiame pasiūlymą dėl biržinių bendrovių, in, dėl informacijos apie biržinės bendrovės teikimą kas, tre, kas tris mėnesius. Taip pat Mes patvirtinsime skaidrumo direktyvą susijusią su stambiamis įmonėmis. Mes norime, kad įmonės prisijimtų e, socialinę atsakomybę ir keistųsi gerąją patirtimi, nes jos yra kai kuriuose valstybėse narėse. Žinau, kad yra dar tam tikrų abejonių, kad kai kurios įmonės labai santūriai žiūri į šį pasiūlymą todėl mums reikės, kad Europos parlamentas mus palaikytų. O man, man pačiam labai svarbus klausimas yra mokestinis skaidrumas. E, tarybos, gegužės 22 dienos tarybos išvados e, taip pat kalba apie tai, kad stambios įmonės turėtų būti įpareigotos visose valstybėse narėse, kuriuose jos veikia, teikti atitinkamą informaciją. Tai yra svarbus aspektas piliečiams. Toliau dar vienas svarbus aspektas. E, yra tas mokestinis skaidrumas, kad jį reiktų skatinti visose valstybėse narėse. E, čia panaši situacija kaip ir su bankų kapitalu. Ir taip pat dar norėčiau pakomentuoti vieną klausimą, kuris man kelia susirūpinimą arba kurį aš taip įdėmiai stebiu. Man susidaro įspūdis, kad kai kurios įmonės šios direktyvos peržiūrą bando panaudoti tam, kad būtų peržiūrėtos nuostatos susijusios su kalnakasybos įmonėmis ir e, miškininkystės įmonėmis. Ir e, aš nemanau, kad galime leisti e, dar kartą pradėti diskusijas dėl dėl e, temos, kuri jau yra baigta ir, ir neleisiu, kad diskusijos dėl šios direktyvos būtų panaudota šiam tikslui. Toliau kitas svarbus aspektas yra įmonių valdymas. Mes pateikėme veiksmų planą. Jo pagrindinė iniciatyva yra direktyvos dėl uh, akcininkų teisių keitimas. Mes norime čia taip pat sustiprinti, padidinti skaidrumą ir geriau apsaugoti akcininkų teises. Taip pat išspręsti patarėjų, konsultantų klausimą. Taigi e, mes pateiksime rekomendacijas dėl geresnės įmonių valdysenos, kad būtų kad e, pagerėtų taip pat įmonių ataskaitų ir deklaracijų e, kokybė. Bendrovių teisę taip pat papildysime e, pasiūlymų dėl vieno asmens bendrovių, kad būtų galima e, lengviau kurti tarpvalstybinius filialus. Manau, kad tai labai pasitarnaus mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios yra pagrindinis mūsų ekonomikos variklis. Ir pasiūlymą ketiname pateikti 2014 metų pradžioje. Toliau kita svarbi tema yra Europos fondo įstatai. Buvo priimtos nuostatos dėl mokestinių klausimų Man pačiam tos nuostatos nelabai patinka, bet jų teks laikytis. Ir e, tikiuosi, kad nepaisant šio regreso mes vis tiek greitai patvirtinsime šį teisės aktą, todėl aš e, palaikysiu šį pasiūlymą tam, kad ateityje galėtų, e, galėtume baigti dėrybas ir norėčiau padėkoti jūsų komiteto nariai, poniai Regner, už jos nuveiktą darbą. Ir paskutinė tema - auditas. Tai yra labai aktuali tema ir ne tik parlamente, bet ir už parlamento ribų. E, pirmininkaujant Lietuvai rengiamas e, kompromisas, e, dėl jo labai daug diskutuojama. Matau, kaip jūs čia dirbate Teisės reikalų komitete. Aš tikiuosi, kad abi teisėkuros institucijos pasieks kiek įmanoma greičiau pažangos ir norėčiau padėkoti jūsų pranešėjui ponui Karim už nuveiktą darbą ir ypač už jo darbą praėjusiame trilogė dėl audito praėjusią savaitę. Ponios ir ponai, mes komisijoje šiemet labai daug dirbome, daug dirbome ir su parlamentu ir įrodėme, kad mes galime konstruktyviai dirbti siekdami geresnio rezultato piliečiams ir aš tikiuosi, kad mes per artimiausius mėnesius ir toliau taip pat tikslingai ir konstruktyviai bendradarbiausime ir tai aišku susiję su uh, E, naujomis diskusijomis. Parlamentas e, dirbs toliau, komisija taip pat dirbs toliau, mes pradėsime naujas diskusijas dėl autorinių teisių ir todėl nenorime dabar prarasti laiko. Dėkoju uždėmesi. Ačiū komisijos nariai Vanie už išsamus paaiškinimus ir už apžvalgą nuveiktų darbų, tiek ką mes nuveikėme e, praeitie, tiek kas mūsų laukia ateityje, būtent kokias temas aptarsime dabar. Keturi žmonės norėtų pasisakyti. Pirmiausia, kolegė Vikstrim. Prašau. Ačiū, ponė komisijos nariai. Aš žinau, kad, kad komisijos narys mėgsta skandinaviškas kalbas, tai aš kalbėsiu švediškai. Na, aš bent jau atsakysiu jums irgi švediškai. Pone Barnė, ar jūs mane suprantate? Na, iš tiesų mūsų bendradarbiavimas vyksta dar geriau, kai mes suprantame viens kitą. Dabar kalbėsiu toliau. Europos parlamentas, žinoma, džiaugiasi, kad komisijos narys taip entuziastingai imasi darbo, ypač svardamas tokius klausimus, kurie labai svarbus mūsų piliečiams. Čia aš pirmiausia kalbu apie patentus ir susijusią su jais problemas ir apie dabar galiojančius teisės aktus. Ir iš esmės prieš rinkimus e, turėtų būti šitą patentų teisę tikrai įgyveninta ir, ir pradėti veikti. Aš norėčiau padėkoti taip pat komisijos nariui už jo darbą e, modernizuojant e, Europos prekės ženklo sistemą. Europos parlamentas ir komisija, jeigu galėtų būtent šios dvi institucijos e, išspręsti šią problemą, tai ta problema būtų seniai išspręsta, bet taryba vis dėlto tokiu atveju mums kažė pagalius į ratus. Ir per kai kurias diskusijas netgi prireikia, manyčiau, e, kuo daugiau sausų rankšluošių. Na, tai mes iškirsime, e, žinoma, ir apie atinkamas nuostatas susijusias su intelektinė nuosavybė ir kaip ES piliečiai e, pasitikė intelektinės nusavybės e, nuostatomis ir jų apsaugą. Bet kokiu atveju ES piliečiai remia mūsų darbą, ypač kalbant apie intelektinę nusavybę. Ir aš manau, kad mes e, turėtume dėl to veikti radikaliai. ir turėtume spręsti šitą privačiams, e, privačiams e, reikmėms e, naudojimo kopijų klausimą. Taigi, rem, remiantis išsami tyrimų, kurį atliko ABM, tai mes aiškiai matome, kągi piliečiai mano šio klausimu. Tai būtent kaip, kaip jie reaguoja į mokestį, kuris yra e, skirtas būtent e, privačioms reikmėms e, kopijuojamams dokumentams arba, arba informacijai. Tai yra praeitis. Aš manau, kad piliečiai dėl to norėtų, kad tas mokestis turėtų būti panaikintas. Mes neturime žvalgytis į praeitį, turime ryštingai siekti savo tikslo ir apsaugoti intelektinės nusavybės teisės. Bet taip pat svarbu kad piliečiai turėtų teisę būtent privačioms reikšmė, reikšmėms kopijuoti tinkamą informaciją, pavyzdžiui, kompaktinius diskus. Na, pavyzdžiui, tai būtų informacija neskirta platesniam vartotojų ratui, bet tiesiog siauresniam šeimos arba draugų ratui. Uh, Nu, jeigu jau nusipirkote e, kompaktinį diską, tada galima nusikopijuoti privačioms reikmėms, kad pavyzdžiui e, muzikos galėtumėt klausyti ne tik tai namie, bet ir važiuodamas automobiliu. Taigi galima įsivaizduoti. kad e, galbūt apmokestinti galima tas papildomas kopijas. Čia vyriausybės narės nesutarė šio klausimo, bet komisija galėtų pateikti novatoriškų pasiūlymų šio klausimu. Nes jeigu norime veiksmingai spręsti šį klausimą, e, tuo met mes galėtume pelnyti mūsų piliečių palankumą ir jie pritarto mūsų taikomis veiksmams direkcijos nusavybės teisėje. Ir e, kol kas e, to nėra tai vis dėlto e, intelektinės nusavybės nesuprantamas kaip e, saugotinės objektas. Taigi mes turime imtis novatoriškų priemonių ir turėti drąsos pažvelgti į realybę, būtent kalbant apie šitą mokestį už e, privačias kopijas ir, ir turime imtis ryštingesnių veiksmų, kad atgautume vartotojų pasitikėjimą, kad patrauktume juos į savo pusę. Ir manau, kad darbas šią linkmę turėtų būti atnaujintas ir po e, kadencijos pabaigos. Ačiū, e, kolega Anstrom. Ačiū, aš tiesų nežinojau, kad e, komisijos narys taip mėgsta skandinaviškas kalbas, bet jeigu jau yra tokia galimybė, tai kalbėsiu ir aš švediškai. Taigi, Aš nemanau, kad e, mes sutarėme būtent e, intelektinės teisės apsaugos, intelektinės teisės apsaugos klausimų. Bet e, bent jau žvelgime panašią kryptimį. O čia patentų teisės srityje pastebėjau klaidą, kurie įsibrovė ir komisijos dalymo medžiagą. Tai tas unitary patentas vieningas arba bendrasis e, patentas nėra įtvirtintas mūsų teisės aktuose. E, mes turime e, patentą, patent of unitary effect, tai yra patentą, kuris veikia visoje Europos Sąjungoje, tai būtent bendrai taikomas arba visuotinai taikomas patentas, o ne bendras patentas. Na, iš esmės politinė sistema arba Politiniai tikslai ne visada sutampa su, su teisiniais argumentais arba su teisiniais tikslais. Bet šiuo atveju mes turėtume atsižvelgti į pačią ES konstrukciją. Taigi e, būtent šita klaida yra e, ne vietoje ir ne laiku. Na, ponė Vikstram jau pasakė, ką jūs gero nuveikite. Man e, bent jau būtų priimtina, kad nebūtų įmamasi per daug E, plečiamas e, e, šitas intelektinių teisų apsaugos sektorius ir jo apimtis. Aš norėčiau, kad būtų aiškios ir tikslios taisyklės būtų suformuluotas. Nes matote, kad jau intelektinės nusavybės klausimų ratas vis plečiasi, tai kaip vežys, jisai vis didėja. O kalbant apie šitą taikymos ryties plėtrą arba papildomus teisės aktus, kurie yra susijęs su intelektinė nusavybė, tai iš esmės jų gali būti per daug ir aš čia esu skeptiškai jau nusiteikęs. Nes įmonės būtent iš to gyvena arba klesti, jeigu jos yra novatoriškos. Mes turime kurti kažką panašaus į e, silicijos slėnį. Uh, kad e, būtų užtikrinta dinamika, augimas, o to mums kaip tik ir trūksta, o mes dabar bandome kažkokius suvaržymus ar taisyklės numatyti. O matome, kad ekonomika per pastarojus 20 metų stagnuoja Europoje. Aš nemanau, kad e, e, mes dabar pakeisime teigiamą linkmę šitą ekonomikos vystimas, jeigu mes įvesime daugiau kažkokių ribojančių priemonių. Nes matėme, kad jau 20 metų yra ta pati tendencija. Matome, kad vėl tai yra atitinkami ciklai, kai kinta ekonomikos augimas ir smukimas. O dabar apie tas privačias kopijas, tada jau šeštam dešimtmetyje mes apie tai kalbėjome, kai buvo išrastos kasetės ir kasetiniai grotuvai. Na, bet aš nemanau, kad iš tiesų būtų geriausias būdas kovoti su atinkamus problemus vien tik tai draudimais. Aš manau, kad tai turėtų atspindėti mūsų pranešimas. Ir kitas dalykas, baigdamas norėčiau pasakyti. Tai būtent mes e, šiose srityse, tai būtent kopijavimo arba intelektinės nusavybės srityse turime taikyti reformas, nes, nes mes neturime plėsti mūsų supratimo, mūsų reguliavimo apimties šioje srityje. Nes jis tampa vis didesnis ir vis labiau nesuprantamas. Ir įmonės dabar turi iš esmės daugiau išleisti pinigų ne gamybai, o teisėjų samdymui. Na, čia tas pats būtų kaip e, vaikui nurodyti, ką jis turi dabar pastatyti savo arba pasidėti savo kambaryje. Aš manau, kad vis dėlto reikia, kaip yra tinkamas atyrimas, nurodyta e, žmonės būti paklausti kaip jie reaguotų į atitinkamas nuostatas ir ką, ką jie mano apie intelektinę nusavybę. Žmonės sako, kad vis dėlto jie supranta, kas yra intelektinė nusavybė, bet panalizavus, pasikalbėjus ilgiau, jie vis dėlto nesupranta, kas tai yra. Ne, nes iš esmės dabar autorių teisės yra pernelik sudėtingos ir piliečiai arba vartotojai jau nebesusigaudo, kas yra draudžiama, kas ne. Aš norėčiau, kad e, vis dėlto komisija pateiktų pasiūlymą, kuriame būtų pertvarkyta e, autorių teisų e, sritis. Čia kalbant apie vartotojų visuomenę ir apie kitus dalykus. Aš manau, kad vis dėlto pasiūlymai yra naudingi, bet mums reikia vis dėlto europinės, europinių autorių teisų. Žinoma, tos, tos taisyklės, kurios trukdo galėtų e, funkcionuoti vidaus rinkai, jos turi būti panaikintos. Bet autorių teisės, kurios yra pagristos sveika nuovoka, jos turėtų būti taikomas. Nes e, ir kopijuoti galima privačioms reikmėms. Aš manau, kad tai neturėtų būti draudžiama. Na, aš pritariu tam, kad komisija vėl to įmasi ryštingo priemonių, nes problemų yra daug. Ačiū, pane Lichtenberger. Ja, herzlichen. Dėkoju ponė komisarė, už jūsų kalbą. Norėčiau užduoti vieną bendro pobūdžio klausimą ir paskui jį papildysiu keletų specifinių klausimų, kalbant apie e, intelektinę nuosavybę. E, reikia siekti bendro teisės akto, nes jeigu mes e, atnaujinsime tik tam tikras dalis, o net atnaujinsime viso namo, tai iš tiesų susidursime su problema, kad tos klaidos persikels į kitus, e, kitas rytis, jos persikels vis toliau dėl to, kad reiks nuolat grįžti prie esminių klausimų. Ir šitame E, kontek šitą kontekstą, šią temą mes aptarėme su e, autorinių teisų agentūromis ir kėlėme klausimą, kaip mes galime pasiekti, kad galiotų tas europinis ligmuo ir kita vertus nesukurti kažkokių rinkos gigantų, kurie e, negerbtų E, mažų kultūrų, mažų kalbų, e, tai yra, kurie orientuotųsi tik į, į tą komercinę didžiąją kultūrą. Tai yra svarbus klausimas, tačiau kita, kita vertus mes žinome, kad vartotojai nesustoja ties sienomis, tai yra vartojimas tam tikrų produktų nesus, nesustoja ties sienomis, taigi uh, Tai yra svarbus klausimas ir jį reikia spręsti. Tai yra vienas sudėtingiausių klausimas. Todėl aš norėčiau paprašyti jūsų, e, kad visų pirma e, pradėkite darbą e, nuo tos srities, kurioje reikia esminės reformos, tai yra teritoriškumo klausimas. Norėčiau atkreipti dėmesį dar vieną klausimą. Jeigu mes kalbame apie kūrybin, kūrybinio sektoriaus ir, darbuotojus ir jų gyvenimo e, sąlygas, reikia žinoti, kad, iš, kad e, ne visi iš autorinių teisų gauna didelį e, E, pelną, reikia sukurti atitinkamas sutarties sąlygas menininkams, nes menininkai yra viena judžiausių profesijų, jie dažnai dirba, veikia visoje Europoje, dirba visoje Europoje, kai kada ir už Europos ribų. Ir e, jie susiduria su skirtingais teisės aktais skirtingose šalise, pavyzdžiui, kai kalbama apie e, jų atlygį, aš čia turiu menį sutartis, pavyzdžiui, dėl koncertų ir panašiai. Todėl manau, kad mes turime kreipti dėmesį, pagrindinį dėmesį į šią e, problemą ir e, žinau, kad yra tarptautinė menininkų grupė, kuri jau rengia atitinkamus pasiūlymus šią temą, nes tai yra tikrai kritinis klausimas. Toliau man aktualus klausimas, jūs e, žinote, kad man labai aktualu Tai yra garsioji Treaty for the Blind ir e, Marakešo susitarimas, tačiau dabar e, iškyla problemų dėl ratifikavimo ir tas ratifikavimas nevyksta dėl to, kad kai kurios valstybės narės demonstruoja savo atitinkamą užsispyrimą. Dėl aš manau, kad mums reikia e, E, labai gerai išanalizuoti teisinį pagrindą, galbūt tą turėtų padaryti komisijos teisės tarnyba ir turėtume pažvelgti į e, šio susitarimo prigimti, kas tai yra, ar tai yra mišrus susitarimas ir ką tai reiškia ratifikavimo procesui. Jeigu e, mes gausime nuomonę iš komisijos teisės tarnybos, tai tuomet mes galėsime žymiai aiškiau, e, pavyzdžiui, vykdyti lobistinę veiklą valstybėse narėse, tose sritise, kuriuose to reikia. Nes manau, kad tai yra gėda. Jeigu mes dabar um, e, turime sutartį, kuris, kuri galiausiai turėtų pagerinti e, neregių ir žmonių suregėjimo negalę prieigą prie kultūrinio paveldo ir uh, kad kelios valstybės narės dabar e, remiasi tokiais keistais argumentais vien tam, kad ne, nereiktų ratifikuoti šio susitarimo. E, ir nepagalvoja apie galimybės, kurias e, suteiktų šito sutarimo įgyvendimas akliesiems ir e, regėjimo negalę turintiems žmonėms. Todėl Manau, kad parlamento sprendimas čia taip pat bus svarbus, galbūt taip bus svarbus žingsnis kai kurioms valstybėms narėms, tačiau manau, kad šiandien koordinatorių posėdėje mes taip pat ir kalbėsime apie žmonių su negale teises ir manau, kad tai yra e, klausimas, kurį mes turime kiek įmanoma greičiau spręsti. Mes gyvename informacinėje visuomenėje ir tokioje kultūrinėje erdvėje, kuri e, yra E, ypatingos svarbos. Ir jeigu e, Europos e, aklieji ar silpnaregiai neturės net menkiausios galimybės gauti atitinkamą informaciją, gauti prieigą prie atitinkamos informacijos, tai bus liūdnas ženklas, liūdnas ženklas, kuris pasitarnaus atitinkamų mažų grupuočių uh, interesams, kurie e, bando e, gyventi ant pečių tų žmonių, e, kurių ir taip gyvenimas nėra lengvas ir, ir tų žmonių neįgaliųjų sąskaita žaidžia kažkokius politinius žaidimėlius. Manau, kad niekas nieko nepraras, jeigu neregiams ir žmonėms ir silpnaregiams suteiksime prieigą prie atitinkamo turinio ir manau, kad mums reikia teisės tarnybos nuomonės, kuri pateiktų aiškiai informaciją ir dar kartą pabrėžtų, kokia yra politinė šio susitarimo svarba. Man, man pačiai atrodo, kad tikrai yra labai liūdna, kad po tokio teigiamo rezultato, kurio pavyko pasiekti, kol kas negalime siekti tolimesnės pažangos. Ačiū. Merci, Monsieur le Président. E, merci, monsieur le. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir komisijai už pasisakymą, už informaciją. Norėčiau padėkoti už visą nuveiktą darbą. Aš manau, kad autorių teisių klausimas yra tikrai labai svarbus ir turime galvoti apie šios ryties reformą Žinau, kad labai svarbus yra apmokestinimo klausimas. Žinau, kad valstybėms narėms reikalingos lėšams, lėšos. Taip pat e, ketinu užduoti Jums e, klausimą. Prieš e, metus ar pusantrų aš pateikiau žodinį klausimą dėl PVM diskriminavimo, kalbant apie internetinius, apie kūrinius internete. Šiandien vystome labai sparčiai galimybę gauti kūrinius internetu. Jūs taip pat kalbėjote apie galimybę visiems gauti kūrinius internetu. Tačiau manome, kad būtina rasti būdą, kaip tokius kūrinius galima būtų gauti nebrangiai ir paprastai. Aš kartu su Doris Peks, kultūros komiteto mm, pirmininkė, uždaviau žodinį klausimą, ar ir toliau bus baudžiama už mm, autorinių kūrinių sklaidą internete, ar tokių kūrinių autoriai bus diskriminuojami lyginant su mm, kitomis leidybos formomis, pavyzdžiui, knygomis. Norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė. Ačiū. Ačiū, Alė Makarė. Uh, Ačiū pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarui Barnie už tai, kad e, jis e, kaip visada siekia mums visiems labai svarbių dalykų, konkrečiai kiek tai susiję su kalnakasybos e, ir miškų pramonės įmonėmis. Ir manau, kad mes turėtume džiaugtis tuo, kas pasiekta. Tai yra uh, svarbus naujas standartas. Ir tą dieną, kai buvo teikiama Sakarovo premija, mes pasirašėme naują teisės aktą. Europos parlamento ir Martino Šulco vardu. Ir jeigu girdėjote Sakarvo priemonės laimėtojos pasisakymą, kas aktualu jos šaliai, Šis aspektas taip pat buvo akcentuotas, bet grįžkime prie nusavybės, intelektinės nusavybės teisų klausimų. Kaip šiandien buvo pasakyta, ne visiems žmonėms aiškus aiškiai intelektinės nusavybės e, sritis. Tačiau, kas visiems aišku, tai kad už darbą turi būti sumokėta. Jeigu esi santechnikas, atlieki kažkokį darbą, tau sumokama. Jei tu esi autorius, tau taip pat turi būti sumokama. Taigi mes negalime visiškai ignoruoti autorinės teisės ir galbūt neturime kalbėti apie esminę reformą. Galbūt ne viskas šioje srityje yra blogai, tiesiog turime galvoti apie tai, kaip atitinkamus teisės aktus pritaikyti prie interneto eros. Ir nesutinku šiuo klausimu e, su kai kuriais kolegomis šiame komitete. Jie sako, kad tik pramonė turi keistis. Aš sakau, kad ir vartotojai turi keistis. Ir teisėkuros institucijos turi keistis ir keisti požiūrį. Taigi tai yra bendras darbas. Mes turime bendrai nuspręsti, kaip mums užtikrinti, kad ši sritis būtų tinkamai reglamentuojama moderniame pasaulyje. Iš tikrųjų, jeigu įmanoma apeiti kai kurias e, techninės infrastruktūros e, detalės, tai nereiškia, kad tai yra legalu. Taigi mano klausimas kaip praktiškai užtikrinti intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Mano apygardoje tai taip pat aktualus klausimas. Aš atstovauju tokiam regionui, kuriam labai svarbios, svarbus priekybos ženklai. Ir um, vakar žiūrėjau mūsų futbolo komandos varšybas 6-0. Laimėjo mūsų komanda, bet tame stadione viskas yra susiję vienaip ar kitaip su priekybos ženklais. Taigi E, ir turim pagalvoti, kad e, galbūt e, reikia užtikrinti, kad ir toliau rinktųsi žiūrovai į stadionus, kad matytų, ar būtų galimybė naudotis tai prekės ženklais ir kad ne viskas galbūt būtų tiekiama internetu. Iš tikrųjų būtina turėti ES lygmens teisės aktą, nes yra ir mūsų regione uh, išrastų dalykų, kurie nėra patentuoti mūsų regione ir tai naudoja JAV ir Japonija vien dėl to, kad e, tie dalykai nėra patentuoti. Mes gavome lėšų iš e, RDF fondo ir siekiame dabar patentuoti savo išradimą ir bendradabiavome su kitomis šalimis. Taigi mes turime pagalvoti, kaip pasipelnyti iš to, kas yra išrasta. Tik tai aš noriu paklausti komisijos nario, kaipgi praktiškai mes galime užtikrinti, kad sistema veiks tinkamai. Danke, Luigi Bellingue. Luigi Bellinger. Aš manau, kad e, tikrai gerai, kad vyko šį diskusiją, kad mes turėjome galimybę apsikeisti nuomonėmis e, su komisija mums tikrai labai svarbu apžvelgti tą darbą, kuris buvo atliktas per pastarosius trejata metų. Nes nepakanka galbūt tik tai išvardyti tai, kas buvo padaryta. Reikia įvardyti ar įvertinti tą darbą, kurį kartu nuveikėme. Iš tikrųjų buvo tokių situacijų, kai įvairių politinių frakcijų nuomonė ryškiai išsiskyrė tais klausimais, kurie susiję su autorinėmis teisėmis, finansinėmis įmonėmis, patentais. Ir tų nesutarimų buvo dar ir ankstesnių teisėkuros laikotarpių metu. Taigi kartais frakcijų nuomonės tikrai ryškiai išsiskyrė, bet tai yra demokratijos dalis. Tačiau padėtis po truputį keičiasi ir mes turime tai pripažinti. Ir labai didelę įtaką tam, kas pastaruoju metu vyksta, padarė komisijos nario Barnie poziciją. Panašu, kad e, įvairių frakcijų pozicijos artėja. Artėjame prie bendro kompromiso, kuris mums galbūt kažkada atrodė ir nepasiekiamas. Na, tiek šio klausimu. Ir pastaruoju laikotarpiu, man atrodo, mes visi artėjame Ar pripažįstame, kad svarbu rasti sprendimą ES lygmenių? Aš um, labai detaliai nenorėčiau leistis į šį klausimą, tačiau matome, kad vis labiau akcentuojami ES vartotojų poreikiai, piliečių poreikiai. Pateiksiu pavyzdį. Komisaras Barnie kalbėjo apie modernizacijos procesą. Modernizacija, kuri žengia kojon su ES plėtra. Tai atrodo labai revoliucinė mintis, bet gyvename ir techninės revoliucijos laikotarpiu, kuris keičia ir bendravimą ir socialinę struktūrą. Taigi ir ta teisinė sistema, pagal kurią buvo reglamentuojami patentai ir autorinės teisės, staiga tapo nebetobula, atsirado nauji ekonominiai modeliai, nauji technologiniai sprendimai, visiškai nauji sprendimai pasikeitė tai, kaip mes suvokiame teritorijas. Anksčiau egzistavo daugiau ribų, tačiau dabar kūrybinė pramonė prasiplėtė. Anksčiau vieni produktai buvo vartojami tik Italijoje, pavyzdžiui, bet ne Jungtinėje karalystėje. Dabar tokių apribojimų nebelieka. Išplito internetas ir visos ribos tapo tarsi nebeaktualios, jos nebeegzistuoja ir teritorijos kaip po tokios suvokimas pasikeitė, tai jau yra praeities dalykas. Anksčiau buvo labai ginamas teritoriš, teritoriškumo principas, bet dabar taip nebėra. Pirmiausia, nežinomų autorių kūriniai ir autorių teisių asociacijos. Matome, kokių daug pakeitimų yra šiuose srityse. Eva apie tai nemažai kalbėjo, galbūt aš plačiau ir nebekalbėsiu toliau. Na, dėl aklųjų ir žmonių su regėjimo negale poreikių. Iš tikrųjų, vis dar yra didžiulės kliūtis šioje srityje, užtikrinant šiems asmenims galimybę susipažinti su kūriniais. Ir komisija tikrai nuveikė nemažai įveikiančias kliūtis ir rengiant atitinkamą sutartį, tačiau vis dar yra nemažai, e, susita, nemažai spręstinų klausimų. Manau, kad galime žengti tikrai toliau ir nuveikti daugiau. Socialistų frakcijoje 20 metų buvo netgi nesutarimų pačioje frakcijoje visais klausimais, kurie susijęs su intelektinės nuosavybės apsauga. Dabar mes jau įveikėme tuos nesutarimus ir susiskaldimą savo uh, frakcijoje. Ir mes, e, Italijos delegacija, nenorėjome vadovautis Italijos vyriausybės požiūriu, kuri reikalavo italų kalbos naudojimo. Aš manau, kad svarbu suvokti ir mūsų komitete, kad svarbiausia yra vartotojų interesų apsauga. Ir mūsų komitetas kaip tik ir siekia šios interesus apsaugoti. Todėl manau, kad dabar, norėdami pasiekti kuo daugiau pažangos iki mūsų kadencijos pabaigos, ir aišku, komisija pateikė labai ilgą darbų sąrašą, ką dar turime nuveikti, bet manau, kad tam, kad visa tai pavyktų, mes turime dar labiau pasistengti, kaip ir sakė ponė Vikstrom, uh, Mes e, turime siekti pažangos priekybos ženklų srityje, audito srityje, apskaitos srityje, kur komisija tikrai pateikė novatoriškų pasiūlymų. Taigi mes turime aktyviai veikti šiuose srityse ir pasiekti didelių rezultatų iki mūsų kadencijos pabaigos. Ačiū, e, ponė Masip. Ačiū. Na, liko dar labai mažai laiko, bet vis dėlto pasinaudosiu progą ir pasisakysiu. Norėčiau pirmiausia padėkoti ponai komisijos nariui Barnie ir jo komandai už jo entuzijazmą ir ryštą ir pasitikėjimą mumis, kurį mes visada jautėme. Mes e, žinojame, kad e, jis E, tinkamai pasinaudos savo įgaliojimais ir pasieks prasmingų rezultatų. Na, mes turime dar kelis mėnesius darbo, o jam liko keliari metai. Bet e, vis dėlto aš pasitikiu ir manau, kad jisai pažadėtus darbus įgyvendins. Pirmiausia, norėčiau aš e, pasisakyti apie autorių apsaugą arba autorių teisų apsaugą. Kaip ir pane Galo ir ponas Garjė, aš esu įsitikinęs, kad mes ilgus metus jau kalbame e, apie šios klausimus ir mes einame teisingą linkmę. Mes turime apsaugoti tai, kiek iki šiol pasiekėme, mes turime apginti savo autorius. Dabar yra taip, kad e, gyvename skaitmeninėme pasaulyje. Ir e, prisimenu tokio atveju visą laiką Sizifo mitą. Mes diskutuojame, kovojame, kaip ir Sizifas, rytiname tą savo akmenį, o jis vis rieda nuo kalno. Na, autorių teisės, jų apsauga tai yra labai svarbi tema ir manau, kad e, turėtume šį darbą gyventi iki galo. Ir norėčiau dar vieną dalyką paminėti. Pone, ponas Barnie aiškiai pasakė, kad jisai atlikdamas savo darbą E, ypač atkreips dėmesį į e, privatiems reikmėms e, kopijuojamus ypač ispanų autorių darbus. Aš manau, kad teisingai jisai elgėsi, nes Ispanijoje labai daug uh, ispanų autorių arba menininkų prarado savo pajamų šaltinius, nes jie yra ir jie badauja, nes jie yra nepakankamai apmokami. Aš manau, kad mes kartu galėtume nuveikti šioje srityje šį beitą daugiau. Dar vienas dalykas. įsipareigojimas e, pono Barnyje būtent kovoti su lobistais būtent e, kalakasybos pramonėje arba miškininkystės pramonėje, ypač e, toje, kurie atlieka darbus Afrikoje, tai yra tikrai labai svarbu ir sveikintina. Na, o dabar kalbant apie galimus korupcijos atvejus, ypač politinėse sluoksniuose, tai aš manau, kad atinkamus duomenys ir informaciją reikia saugoti. Ir mes turime įsipareigoti išsaugoti dabartinius rezultatus. Mes visi žinome, kad siekime bendro tikslo ir kad tikrai svarbu yra ginti autorius ir Europos parlamentas ir komisija sieks šio tikslo bei laikys savo įsipareigojimų. Ir galiausiai aš įsivaizdavau, kad e, taryba ir komisija sieks ryštingesnių tikslų negu parlamentas, bet tai yra atvirkščiai dėja. Šiuo metu matome, kad e, vyksta darbai ir e, tie darbai atsispindės, žinoma, žalioje knygoje. Tačiau e, tai yra tik teoriniai pasvarstymai, mums reikia imtis praktinių veiksmų. Ir kolegos e, teisės komitete, būtent ponas Karimas ir kiti kolegos turėtų glaudžiau bendradarbiauti. Isp Ispanijos e, teisės sistemoje mes sakome, kad geriau yra sudaryti prastą sutartį o ne, o ne tik tai žarstytis tuščiais pažadais. Šiuo atveju Mes kalbame ne apie tai. Šiuo atveju svarbu yra pasirašyti susitarimą, bet susitarimas turi būti geras. Nes jo reikia mūsų visuomenė ir mūsų kultūrai. Ačiū, ponia Masipai. Dabar aš norėčiau suteikti žodį e, komisijos nariui, kad jis galėtų atsakyti jūsų klausimus ir reaguoti jūsų pasisakymus. Prašome. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų padrasinančius žodžius ir už Jūsų draugiškumą. Na, išgirdau, žinoma, ir teisėtą pagristą kritiką, tai yra e, mums svarbi, kad galėtume vykdyti sėkmingai savo darbą. Man labai e, visada rūpėjo bendradarbiavimas su Europos parlamentu, tiek man, tiek e, e mano komandai. Pone Vikstram ir kiti kolegos. E, atkreipė dėmesį į patentų teisę. Mes jau savo kelią praktiškai užbaigė. užbaigėme šioje kelionėje, bet tik beveik. Jūs, kolegos, esate teisūs. Mes pasiekėme, žinoma, tam tikros pažangos, bet nesukūrėme bendros Europos sistemos, kaip ponė Vikstrin pasakė. Yra 27 e, valstybės narės, yra e, tarptautiniai sustarimai dėl būtent e, teismų praktikos arba teisės taikymo, bet dar nėra tokios sistemos. Mes matome, kad vis dėlto ir pramonė, ir kiti, kitos suinteresuotos šalis stengiasi apsaugoti tokią labai svarbią rinką, taip būtent Italija ir Ispanija. E, ir kitos valstybės narės nori geriau apsaugoti išradimus, patentuotos išradimus ir e, ir svarbės naujoves. O dabar mes kalbame apie ratifikavimą. Iki 2013 metų 13 valstybių narių ratifikavo šį sustarimą, bet reikia dar kitų valstybių, kad šitas tekstas įsigaliotų. E, nelabai daug valstybių ratifikavo e, susitarimą, tačiau e, jūs savo sostinėse galėtumėte prisidėti prie to, kad būtų paskatintos jūsų vyriausybės ratifikuoti šitą susitarimą ir kad bendrijos patentas uh, įsigaliotų, tik kad jūs Švedijoje arba Junktinėje karalystėje galiotų tos pačios taisyklės, būtent patentuojant išradimą. Ir e, kitais metais, e, arba po 2014 metų mes dar tikriausiai nebūsime pasiekę galutinio tikslo, tai būtent sukurti bendros sistemos. Pane Vyksmė taip, pat, taip pat kalbėjo apie e, prekės e, ženklus, pane Engstromai, jūs taip pat kalbėjote apie prekės ženklus. E, Taigi, abu įstatymų arba teisės aktų leidėjai e, siekia tam tikros pažangos, žinoma, kiek, kiek įmanoma. Svarbiausias žingsnis, žinoma, turi būti žings, žengti e, taryboje. Trečiadienį vyksiu į Graikiją. Sustiksiu ten su įvairiais ministrais, nes, kaip žinote, Graikija kitais metais pirmininkaus ES tarybai. Tačiau nepaisant kritikos iš kai kurių valstybių narių, išėties taškas yra aiškus. Nacionaliniai prekės ženklai. Aš norėčiau priminti tai, ką kolega ką tik pasakė. Tai būtent nacionalinės tarnybos ir tos e, bendrijos, mm, ir tie bendrijos prekės ženklai, kurie yra reglamentuojami arba reguliuojami ir kontroliuojami iš Alikantės. Iš tikrųjų, šita institucija tikrai atlieka e, puikų darbą. Taigi, tos dvi nacionalinės institucijos, taip pat nacionalinės ir bendrijos, turi bendradarbiauti ir egzistuoti viena šalia kitos. Kaip jau sakiau, šitas e, paketas turi būti vystomas ir toliau. Manau, kad tai yra svarbiausia. Pane, pane Vikstrom ir pane Ekstrom, jūs kaip tik kalbėjote apie autorių teisų reformą. Atsižvelgiant į e, pono Beitarino darbus, e, kuriam aš dėkoju ir taip pat e, norėčiau padėkoti ir poniai Kasteks už pranešimą. Tai tikrai labai naudingas pranešimas mūsų darbui. Tai buvo a, tikrai svarbus pagrindai a, mūsų tolesniam darbui. Aš čia nenorėčiau gilintis į reformą, tačiau man kaip a, komisijos nariui a, svarbu atkreipti kai kurios aspektus, tai būtent į dvigubą apmokestinimą, pavyzdžiui, Labai svarbu, kad e, e, kultūros atstovams e, būtų ir toliau mokami honorarai, atlyginimai, kad jie turėtų pajamas. Taigi Vitorino ir, ir Kasteks pranešimai padės mums toliau nagrinėti šį klausimą, būtent suteikiant jam platesnį kontekstą, tai būtent apsaugant autorių teisės. Pone Engstromai, jūs e, pasakėte, kad yra e, tam tikrų problemų Europos politikoje. Tai aš sutinku su tuo. Aš e, praleidau kelias savaitės Sevičios lėnyje ir man iš tiesų, jūs kalbėjote apie tai, ir man iš tiesų padarė įspūdį šitas didžiulis slėnis, kuriame vystomas inovacijos ir kiek ten žmonių dirba ir kaip jie bendradarbiauja su kitais pasaulio regionais. Jūs kalbėjote apie idėjų mobilumą, aš manau, kad tai yra ir Europos silpnybė. Tokios, tokio mobilumo pas mus nėra. Na, būtų labai gerai, jeigu Europoje artimiausiais metais mes e, galėtume sukurti arba e, apsvarstyti bent jau Europos konkurencijos strategiją, kad mes e, norėtume e, Europos e, gamyklas ir fabrikus ir įmonės išlaikyti Europoje, o ne perkelti gamybą, sakykime, į kitas pasaulio šalis. Tai iš esmės nebūtų įmonių apsauga, bet e, paskata jiems kurti Europoje. Tai kad mokslinio tyrimo institutai, laboratorijos, e, įmonės turėtų bendradarbiauti ir taip būtų užtikrintas mobilumas, idėjų mobilumas. Savo šalyje Aš e, nustebęs stebėjau, kad technologijų centrai yra kūriami ir jie, ir jie veikia, bet jie dėja tik tai telkėsi, susitelkia į savo e, siaurą sritį. Ir manau, kad Europos komisija galėtų nuveikti šį beitą šioje, šioje srityje, kad paskatintume šitą idėjų mobilumą. Čia manau, kad e, apsaugant autorių teisės turėtume atkreipti dėmesį ir į tą idėjų mobilumą. Taigi. E, ir e, siekdami taip pat apsaugoti ir intelektinę nusavybę. E, mes perskaitėme tą knygelę apie intelektinę nusavybę ir e, visi sutinkame, kad reikia atitinkama autorių teisės, autorių reformos. Na, žinoma, ne visi sutinkame su įvairių suinteresuotų šalių nuomonėmis, bet iš esmės e, šioje jūsų knygoje yra tikrai išsakytą diagnozę ir mes jau ieškome e, problemos sprendimo būdų. Na, kalbant apie tai, ką panas Berlingeris pasakė, tai aš manau, kad mes turime sukurti bendrą produktą, e, atsižvelgdami į dabartinę situaciją, tai atsižvelgdami į Marakešą, į tos e, bešeimininkius arba našlaičius meno kūrinius. Mums pavyko rasti bendrą sprendimą, bendrą kelią. Ir aš manau, kad autorių teisės yra svarbiausios, tai yra prioritetinis klausimas. Čia yra Europos inteligencijos arba išmanumo klausimas. Kairieji, dešinieji, piratai, e, čia kalbant apie visas partijas, e, visose yra protingų žmonių. Ir autorių teisų klausimas yra toks svarbus, kaip ir e, ponė Makartė pasakė, kalbėdama apie užimtumą jos rinkiminėje apygardoje. Tai yra mokslinių tyrimų, kuriuose įrodoma, kad autorių teisų gynimas prisideda prie užimtumo didinimo. Tai būtent prie proto skatinimo, protinės veiklos skatinimo išlaikymo. Ir čia prisidedama, žinoma, ir prie konkurencingumo didinimo. Todėl mes turėtume vis dėlto tą protinę veiklą įkurdinti Europoje, atgaivinti ją čia. Aš, žinoma, e, dar pasigilinsiu į autorių teisės, į jų modernizavimą. būtent pane Galo, Blinkėris, pane Vengstrom, panas Engstromas, jūs įkalbėjo būtent apie autorių teisės ir aš galiu tik tai pritarti jums. Ir pane Krūs ir kiti kolegos Europos komisijoje taip pat tam pritarė. Mes e, autorių teisės e, norime pritaikyti dabartiniam skaitmeniniam pasauliu. Yra mokslinių tyrimų, kurie yra labai sudėtingi. E, tos, tie moksliniai tyrimai yra užsakomi, įgyvendinami ir Mes norime per atimiausias savaitės būtent šią temą suorganizuoti viešuosius klausimus, kad objektyviai ir rimtai būtų sprendžiamas šis klausimas. Ellen McCarthy kaip tik priminė mums, kad mes neturime sukurti kažkokios karikatūros, nes už autorių teisių slypi ir verslo interesai. Valas Sektoriumas pasakė, kad jaunesnė karta nelabai supranta, kas yra autorių teisės. Bet šitoje jaunojo kartoje yra jauni žurnalistai, jauni kultūros kūrėjai ir e, jauni atlikėjai ir jie nori, kad už jų darbą būtų tinkamai e, sumokama ir nenori sėdėti gatvėje ir rinkti e, pinigus ten. Mes norime tiesiog veikti pedagogiškai ir išaiškinti, kad autorių teisės, jų gynimas reiškia didesnį užimtumą ir konkurencingumą. Aš manau, kad tas temas mes turime sulieti į vieną darinį ir nagrinėti jas kartu. Taigi, kaip jau sakyta, kalbant apie teritorialumą, tai turime pagalvoti, žinoma, kokios yra ribos, kad nebūtų susiskaldžiusi vidaus rinka. Mes aptarėme tik kai kuriuos tuos klausimus ir būtent būtent e, autorių teisų agentūros ir kitos institucijos, kurios būtent e, užsieima tuo, kad pristatomos ir paaiškinamos autorių teisės visuomeniai. E, pone Šlitberger, jūs taip pat teisingai pastebėjote, kad tos mažosios kultūros, kaip jūs sakėte, taip pat sudaro atskirą temą. Tai autorių teisų agentūros, kur, kurios e, e, skiria e, leidimus arba licenzijas, jos turi atsižvelgti būtent tas mažas kultūras, jos turi būti apsaugotos. Nes mažos kultūros taip pat priklauso bendram mūsų Europos turtui. Na, kaip jūs sakyta, mūsų grafikas aiškus ir kovo mėnesį mes jau turėsime visus naudingus rezultatus, kad galėtume priimti sprendimą. Taigi, ponė, ponė Berlingeri, ponė Lichtenbergė. Aš norėčiau baigdamas pasakyti kelius žodžius dėl Mar Marakešo, dėl, dėl pirmojo etapo, kuris jau prasidėjo. Mums reikia, kad Europos Sąjunga e, būtent pritartų šiam svarbiam politiniam aktui. Turės e, būti pradėtas ratifikavimo e, procesas. Yra valstybės, kurios susilaiko nuo tokio ratifikavimo, jos uh, E, nenori prisidėti prie bendro proceso. Mes jas skatiname, bet žinote, kad yra ir tam tikri teisiniai klausimai, tai yra išskirtinė kompetencija. Ir šie klausimai turi būti išspręsti. Taigi, e, ponė Lichtenberger, aš, e, aš bendradarbiauju su teisės tarnyba ir artimiausių metų tai vis dėlto pateiksiu pasiūlymą, kuris atitiks teisinius aspektus, kurios pateiks te, visų išvadą teisės tarnybą. Tai būtent e, būtina išsiaiškinti tos e, e, teisinius klausimus. Bet čia bus ateityje ir aš pirmiausia gausiu teisės tarnybos analizę. Pane Galo kalbėjo apie diskriminavimą, apie pridinės vertės mokestį, kuris taikomas netinkamai. Na, žinoma, aš sutinku jums su jumis, tai būtent technologijos neutralumas turėtų būti išlaikomas, tai mokestinis neutralumas Taigi, e, knygos arba skaitminės knygos taip pat turėtų būti atitinkamai apmokestinamos. E, e, bet ta, tai yra mokslinio tyrimo objektas. Taigi, ponia Makardė, aš norėčiau dar pridurti prie to, kas pasakyta, kad mes turime užtikrinti skaidrumą būtent miškininkysės ir kalnakasybos įmonių veikloje. Aš kaip tik dalyvavau premijos įteikime ir panas Širakas ir panas Olandas dalyvavo e, atitinkamoje konferencijoje ir mes e, kalbėjome apie e, e konfliktų prevenciją ir, ir buvo, mm, jis ir gydytojas iš Kongo buvo apdovanotas e, tą premiją, jisai dirba ligoninėje e, Konge, ten e, gydo moteris, būtent išprievartautas moteris. Ir reikia pasakyti, kad iš tiesų kartais tokie būdai, smurtas naudojamas kaip ginklas, tai yra tragiški šio konflikto aspektai. Iš tiesų ir prievartavimas naudojamas kaip ginklas būtent Kongo konflikte. Ir dažnai atsitinka, kad e, tam e, tikri dalykai kalnakasybos pramonėje e, vyksta, sakykime, tose regionuose, kur vyksta konfliktai. Ir tos pramonės šakos turėtų, žinoma, stengtis, kad konfliktai būtų nuslopinti arba pašalinti. Ir aš manau, kad šitą naftą išgaunanti pramonė arba kalnakasybos pramonė būtų taip pat suinteresuota kovoti su tokiais konfliktais. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Masipidalgo už padrasinančius žodžius ir dėl e, audito Mums šioje srityje taip pat reikia jūsų paramos. Manau, kad per atimiausius savaitės galėsime priimti bendrą sprendimą, tai e, remdamėsi pirmininkaujančios Lietuvos nuveiktais darbais. E, taip pat aš pritarčiau tam rotacijos principui ir juodųjų sąrašų principui, kurį aš pats ir inicijavau. Na, žinoma, tas galutinis tekstas nėra toks ryštingas, E, kokią aš buvau numatęs iš pradžių. Tai yra kompromisinis dokumentas, bet manau, kad mes galėsime visi pritarti šiam kompromisui. Taigi norėčiau padėkoti Jums už paramą ir Jūsų darbą. Dėkoju, ponė komisarė. Plojimai rodo, kad mūsų komitetas tikrai yra patenkintas jūsų darbu. Ir norėjau pasakyti, kad tas rytis, už kurią jūs esate atsakingas, ponė komisarė, yra tikrai tas rytis, kuri reikalauja daugiausia darbo e, per šią kadenciją. Ir e, čia tas rytis apima daug įvairių sričių - finansinės paslaugas, intelektinę nuosavybę, daug įvairių klausimų susijusių su vidaus rinka. Mes esame atsakingi e, tik už dalį tos srities tačiau e, bent jau už tą dalį e, mes galime pasakyti, kad mes esame tikrai patenkinti jūsų nuveiktų darbų ir mes aišku irgi darysime viską, ką tik galime, kad iki šios kadencijos pabaigos pabaigtume tuos darbus, kurie yra prioritetiniai mūsų darbai. Ačiū ir sėkmės. So, jetzt sind wir ein. Ge, taip, o dabar mes šiek tiek vėluojame, bet gal nieko tokio, nes mes galbūt labai greitai galėsime pabaigti koordinatorių posėdį, taigi mums jam nereiks visos valandos. O dabar skelbiu aštuntą darbo tvarkės punktą. Norėčiau pasveikinti VRDT pirmininką Antonijo Kampinos. Jis atvyko iš Alikantės ir pristatys mums tyrimą ES piliečiai ir intelektinė nuosavybė. E, taigi, ponia Kampinos, kviečiu Jūs ateiti čia į priekį ir pristatyti tyrimą. Dear Chairman, uh, dear members of the European uh, Parliament. Pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, komisijos atstovai, ponai ir ponės, man labai malonu dalyvauti čia. Teisės reikalų komiteto posėdė tai yra pagrindinis komitetas parlamente, kuris mm, dirba su OHIM ar RDT stebėjimų centru. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Masividalgo už jo kaip pranešėjo darbą ir už tai, kad esu šiandien čia pakviestas. Aš taip pat norėčiau padėkoti kitiems parlamento nariams, kurie aktyviai dalyvavo procese ir daugelis jų stebi mūsų centro darbą Europos parlamento įgalioti. Mes taip pat dėkojame komisarui Barnie ir komisijos tarnyboms už jų nuolatinę paramą. Kaip numatyta reglamente, pagrindinis mūsų stebėjimo centro e, tikslas teikti objektyvius skaičius ir faktus susijusius su intelektinė nusavybė ir jos pažeidimus. Kai kurie parlamento nariai kritiškai žiūrėjo į stebėsenos centrą, bet suteikė mums galimybę ir pasakė, kad centras gali teikti mokslinius tyrimus Nors kartais sakė, kad galbūt juos įtakoja interesų grupės. Šiandien mes pateiksime tyrimus, kurių mūsų prašėte, bešališkus tyrimus ir komisijos e, narys Barnie mus taip pat įpareigojo pirmiausia stebėti, tada veikti. Ypač tai aktualu tokioje srityje kaip intelektinės nusavybės teisės. Technologijos vystosi taip greitai, kad mes turime likti budrus ir stebėti e, realią padėtį. Ir intelektinės nusavybės teisės dabar yra kasdienė mūsų gyvenimo dalis. Ir vis svarbesnė mūsų ir mūsų vaikų gyvenimo sritis, vis jaunesni vartotojai pradeda naudotis interneto paslaugomis. Taigi mums reikalinga veiksminga autorinių teisų apsaugos e, sistema ir, kaip ir buvo minėta, parengta Europos licencijų iniciatyva ir manome, kad mūsų atliktas tyrimas prisidės prie vykstančių diskusijų. Mes e, buvome įpareigoti 2012 birželio mėnesį parengti atitinkamą tyrimą ir šį rugsėjį mes pristatėme šį tyrimą, kurį rengiant dalyvavo ir vidaus rinkos generalinis direktoratas. Ir tyrimė parodyta, kad tos pramonės rytis, kurios glaudžiai susijusios su intelektinė nusavybė, teikia 35 procentus darbo vietų ir 39 procentus BVP ES. Sukurto 77 milijonai darbo vietų ir apie 90 procentų ES prekybos. Taip pat susijęs su šią e, sritimi. Dar vienas svarbus tyrimas, antras tyrimas, kurį pristatau šiandien, yra skirtas labai sudėtingam klausimui, ką dabar žino Europos piliečiai apie intelektinę nusavybę, kaip jie mato šią sritį, koks yra informuotumo lygis. Ir taip pat dar pasakysiu, kad mes rengėme ir trečią tyrimą dėl intelektinės nusavybės teisių pažeidimo vidaus rinkoje. Mes tikimės kitų metų pabaigoje šį tyrimą užbaigti. Šie trys tyrimai yra tarsi tokia trilogija, trijų tyrimų rinkinys. Ir pirmiausia, yra ta teigiamoji pusė, kuri parodo, kokia intelektinė nusavybė ir jos apsauga yra svarbi ekonomikai. Yra Su pažeidimai susijusi pusė norime įvertinti, kiek pažeidimai lemia nuostolių ir prarastų darbo vietų. Ir galiausiai trečiasis aspektas tai yra vertinimas, kokio amžiaus profesijų lyties vartotojai kiek jie žino apie intelektinės nusavybės teisės ir jų svarbą jų gyvenime. Ir visi šie trys tyrimai ir vėlesni susiję tyrimai padės užpildyti informacijos spragas ir padėti parengti naują sistemą padės geriau informuoti piliečius apie intelektinės nusavybės teisės Taip pat aš tikiuosi, kad tie tyrimai padės e, mums siekiant labai svarbaus tikslo, būtent padės informuoti politikos formuotojus, tokius kaip jūsų institucija, ir bus galima priimti faktais paremtus sprendimus. Tyrimus atliksime nuolat, jie bus kartojami, kad būtų įmanoma tinkamai įvertinti poveikį ekonominiam ir socialiniam gyvenimui. Ir kaip sakiau, mes ir toliau nagrinėsime konkrečius probleminius klausimus. Dabar, ponai ir ponės, norėčiau pristatyti Jums piliečių informuotumo tyrimą. Būtent kiek Europos piliečiai žino apie intelektinę nusavybę. Tai pirmasis tokio tipo ir tokio lygio tyrimas Europos Sąjungoje. Jis apima visas 28 valstybės narės, buvo apklausti tūkstančiai piliečių ir mes dabar geriau įsivaizduojame, kaip piliečiai, ypač jaunoji karta, įsivaizduoja intelektinę nuosavybę. Tai yra labai svarbus tyrimas, norint suprasti mūsų pačių vaikus, jų bendramžius ir visą visuomenę apskritai. Tyrimą sudaro trys dalis - bendra apžvalga, toliau e, tikslinių grupių apklausa devyniose valstybėse narėse ir galiausiai kiekybinė dalis, tai būtent telefoninė apklausa piliečių visose valstybėse narėse. Mes išnagrinėjome rezultatus pagal šalį, amžių, profesiją, gyvenamą vietą ir mes, aišku, tuos detalius rezultatus galime jums pateikti. Jeigu turėtumėte techninių klausimų apie metodologiją, čia yra Edelman Bernard kompanijos atstovas, kuris sėdi šalia manęs ir atsakys mielai jūsų techninius klausimus ir aš norėčiau padėkoti kolegai už jo darbą. Ką parodo šis tyrimas? Jis pirmiausia rodo, kad labai teigiamai žiūrima į intelektinę nusavybę. Iš pradžių galbūt tai nebuvo taip labai akivaizdu, tačiau tyrime e, atsispindi daugelis prieštaravimų tarp to, ką žmonės galvoja, ką jie daro ir kaip jie elgesi. Jie sako, kad jie žino, kas yra intelektinė nusavybė, bet realiai tos žinios labai ribotos. Pavyzdžiui, jie nežino, kad mm, dizainas e, gali būti patentuotas arba kad patentai kažkada baigėsi. E, ir taip pat jie galvoja, kad kartais taisyklės intelektinės nusavybės apsaugos galime pažeisti tam tikrais tikslais. Taigi yra tokių prieštaravimų ir mūsų tikslas juos suprasti ir kažko, suprasti, ko reikia imtis, norint keisti požiūrį ir kaip geriau už, užtikrinti intelektinės nusavybės teisų apsaugą. Ir turime suprasti, kad nors mes visi europiečiai yra skirtumų tarp valstybių narių, regionų, lyčių, amžiaus grupių. Skirtumai tarp amžiaus grupių yra didžiausi. Ir tyrime e, žmonės tarp 14-24 E, metų labai skiriasi ši amžiaus grupė nuo kitų amžiaus grupių, nors jie pritarė intelektinės nusavybėms teisų apsaugai, bet jaunoji karta ir praktiškai ir teoriškai yra labiau pasirengusi užduoti klausimų ar net ir maištauti nei kitos amžiaus grupės. Taigi, jeigu mes nenorime prarasti visos kartos ir ateities kartų, turime įrodyti mm, šiems piliečiams, kad intelektinė nusavybė svarbi ir turime rasti būdą, kaip su šia karta susikalbėti. Pristatysiu teigiamus rezultatus. Tyrime, tyrimas rodo, kad didžioji Europos piliečių dalis tiki ekonominė ir socialinė intelektinės nusavybės svarba. 96 procentai sako, kad ji remia inovacijas ir mm, užtikrinamas autorių e, tinkamas atlyginimas. 86 procentai mano, kad intelektinė nuosavybė pagerina produktų ir paslaugų kokybę. Dalis piliečių taip pat mano, kad intelektinės nusavybės taisyklių besilaikančios įmonės labiau prisideda prie ekonomikos augimo. Ir kas man ypač nuostabu, 67 procentai mano, kad be intelektinės nusavybės apsaugos būtų įsivyrautų ekonominis chaosas. Taip pat labai nemaža gyventojų dalis, 79 procentai teigia, kad intelektinės nuosavybės teisų apsaugos pažeidimai e, yra neleistini. Dalis prisipažino, kad sąmoningai atsisiuntė e, vienokį ar kitokį turinį iš interneto per pastaruosius 12 metų. Ir tik 4 procentai ES piliečių sako, kad e, sąmoningai nusipirko padirbtų prekių ir 6 procentai teigia, kad nusipirko tokių prekių mm, dėl to, kad buvo suklaidinti. Tai pastarųjų 12 metų rezultatai. Bet yra ir kita tyrimų pusė, kurie atspindi tos prieštaravimus, kuriuos anksčiau minėjau. E, žiūrint iš asmeninės perspektyvos, labai daug europiečių mano, kad intelektinės nusavybės pažeidimai E, kartais pateisinami. 34 procentais atveju tai pateisinama tuo, kad e, taip yra pigiau ir dar didelė dalis mano, kad tai tiesiog yra protestas prieš didelės e, korporacijas. Taip mano apie pusę visų respondentų. Dar vienas e, svarbus tyrimo e, rezultatas. Daug piliečių mano, kad e, jiems nieko gero intelektinės nusavybės apsauga neteikia. Ir dabar pateiksiu rezultatų iš kiekybinės tyrimo dalis. Vienas asmuo sakė, visa ši diskusija apie prekės ženklus, patentus, man visi tie terminai yra nesuprantami. Man atrodo, kad jie svarbiausi didelėms įmonėms, o ne atskiriems piliečiams. Kitas asmuo um, Ispanijoje pat, pasakė, kad e, aš geriau sutaupysiu pinigų ir nusipirksiu maisto, negu leisiu juos apsaugotiems kūriniams. Tai taip atrodo reali situacija. Nors yra pripažįstama, kad intelektinės nusavybės apsauga yra svarbi Bet turime užtikrinti, kad tai būtų suvokiama visais lygmenimis, taip pat ir mažose ir vidutinėse įmonėse. Skaičiai. Tik 11 procentų europiečių mano, kad vartotojai e, e, labiausiai, kad labiausiai vartotojams palanki intelektinės nusavybės apsauga. Ir didžioji dalis europiečių mano, kad e, intelektinė nusavybė palankiausia įmonėms. Trečias tyrimo rezultatas yra tai, kad intelektinė nuosavybė ir šis rytis yra paini, ypač kiek tai susijęs su internetu ir ypač, e, tai sako, jauni e, asmenys. 19 procentų europiečių e, ne, ne visada žino, ar teisėtas yra tas tinklalapis, iš kurio jie siunčiasi informaciją ir labai nedidelė dalis patikrina, ar iš tikrųjų tas tinklalapis yra legalus. Taigi nedaug asmenų bando rasti informacijos apie šaltinio patikimumą. Taip pat labai daug piliečių mano, kad intelektinės nusavybės apsauga neatspindi e, jų e, poreikių. 32 procentai mano, kad galima neteisėtai atsisiųsti saugomą turinį, jeigu jų šalyje nėra teisėtos alternatyvos. Ir, ir ši dalis e, didžiausia ar daugiausia taip galvojančių yra jaunesnėse amžiaus grupėse. Ir e, jie mano, kad neteisėtai atsisiųsti turinį galima savo asmeninėms poreikiams. Taip mano 57 procentai jaunų europiečių. Taip pat labai daug jaunuolių mano, kad neteisėtai atsisiųsta informacija yra geresnės kokybės E, beveik e, keturi iš dešimties mano, kad e, nelegalus turinys užtikrina didesnę įvairovę negu legalus turinys. Vienas na, apklaustasis iš Italijos mane, kad studentai iš tikrųjų gali pažeisti intelektinę nuosavybę, nes jie turi teisę nusikopijuoti knygas, kurios yra labai brangios. Dar vienas respondentas, kuriam 40 plus metų Kroatijoje mm, sako, kad neteisėtai jisai gali pasiekti tokį turinį, kurio legaliai apskritai nepasiektų. Ir Junktinėje karalystėje respondentai e, sakė, kad e, policija tikrai žino, kad toks turinys yra atsisiunčiamas nelegaliai, bet nėra suinteresuota veikti, nes jeigu būtų suinteresuota, tai ir darytų kažką. Taigi, ponai ir ponės, šis tyrimas mums aiškiai parodo, ką galvoja ES piliečiai apie intelektinę nuosavybę. E, kažkuria prasme jie pasisako už e, apsaugą, bet kartais jiems atrodo pateisinama pažeisti taisyklės. Ir jie taip elgesi nebūtinai dėl to, kad, tiksliau, dėl to, kad ne iki galo supranta intelektinės nuosavybės reikšmę jų gyvenime, kita vertus jie mano, kad ne visada yra paisoma jų interesų. Taigi mes turime galvoti apie realius sprendimus. Norėjau pristatyti šios bendrus tyrimo rezultatus, bet aišku, pačiame tyrime viskas yra detaliau. Aš tikiuosi sutiksite, kad šis tyrimas yra kropštus, detalus ir pirmiausia sąžiningas. Problema ne tame, ar mums tie rezultatai patinka ar nepatinka. Svarbiausia, ką jūs, kokias išvadas jūs, kaip sprendimų prieimimo institucija padarysite. Mes tikimės, kad jums bus naudinga ši informacija, sprendžiant ar priimti naujus teisės aktus, ar palikti sistemą tokią, kokia ji yra. Ir Dar viena paskutinė pastaba. Prieš daug metų, kai mm, buvo pradėta kalbėti apie bendrą rinką, daug kas kritikavo šią sistemą, bet šiandien bendra prekių ir paslaugų rinka yra vienas mūsų didžiausių pasiekimų. Ir kaip netgi pasakyta viename tyrime, jeigu ji bus užbaigta, tai vien, vieninga skaitmeninė rinka e, turės didžiulę ekonominę vertę. Tačiau e, kol kas e, ši rinka dar nėra užbaigta kurti. Ir kaip mes galime užtikrinti, kad jai nekiltų tokios grėsmės, apie kurias e, ats... kalba ir mūsų respondentai. Jauni žmonės e, nepriima jokių kliučių ir barjerų. Ir svarbu užbaigti vieningos skaitmeninės rinkos kūrimą, nes e, jos nesukūrus kyla labai daug kliučių ir pažeidžiamos intelektinės nusavybės teisės, jeigu norime, piliečius, e, norime, kad piliečiai laikytųsi mm, apsaugos reikalavimų. Turime imtis tinkamų veiksmų. Ir kaip sakiau, mes nuolat atliekame tyrimus, uh, ir siekiame, kad mūsų tiekiama informacija prisidėtų prie tinkamų sprendimų prieimimo ir mes siekiame, kad būtų geriau suvokiamos intelektinės nuosavybės teisės kaip svarbi priemonė 21 amžiaus visuomeniai ir ekonomikai. Ačiū, Ačiū e, ponia Gambinas, už tai įdomų tyrimą. Iš tikrųjų, manęs nelabai nustebino rezultatas, nes kažką aš jau tikėjausi, o dabar tai yra mokslinis tyrimas pagristi įrodymai. Įdomu būtų, sakykime, tos tyrimus pakartoti e, po tam tikro laikotarpio, kad matytume, kaip e, skiriasi tendencijos. Na, aš manau, kad jaunieji žmonės yra revoliucingesni ir tai yra normalu visais laikais, tačiau e, pati apimtis būtent jų tų revoliucinių nuotaikų, kaip ji keičiasi ir, ir kaip, sakykime, visų augant žmogui kaip keičiasi jo nuostatos ir kaip kartų kaita atsiranda, kaip, kaip įvairios kartos e, e, būtent reaguoja į tos pokyčius. Ir kaip, kaip atinkamo laikotarpio, na, iš pradžių, e, ponia Vikstram, paskui ponia Lichtenberger. Na, dabar išėjo skandinavių kalbas mėgstantis komisijos narys, todėl kalbėsiu angliškai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už šitą mokslinį tyrimą, tai tikrai įdomi įdomus e, tyrimas. Dabar kelios pastabos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, e, tai yra mokslo tyrimas, kuriame nagrinėjimas požiūris. E, tai, tai nėra su realybė susijęs mokslinis tyrimas. Bet jeigu, sakykime, 99 procentai sakė anksčiau, kad Žemė yra plokščia, tai iš tikrųjų nėra taip. Tai nieko bendro neturi su realybė, tai yra jų požiūris. Čia, čia irgi ta, tas pats. Jeigu jūs žiūrite į tos e, klausimus, į tos dėl faktų, kaip žmonės atsako, kai kurie. E, e Aš matai, e, iš esmės e, galbūt tikimybė, kad jie sakys taip arba kitaip, yra tas pats, kaip pavyzdžiui, metus moneta ir e, spėjant, spėjant ar skaičius, ar herbas bus. Taigi čia, kalbant apie tos procentinius dydžius, Iš esmės aš e, nesakau, kad žmonės klysta, jeigu jie, e, arba jie neteisus, jeigu jie nesidomi autorių teisėm arba intelektinė nusavybė. Tai vienas pavyzdys. E, vienas iš teiginių, su kuriais galėjo sutikti ar nesutikti žmonės, tai buvo, tai, tai kad autorių teisės leidžia dalintis kūriniais laisvai ir nemokamai. Na, žinoma, taip, tai leidžiama, tai leidžia autorių teisės E, keisti savo kūriniais arba dalinti savo e, kūrinis, bet jeigu tai yra išvestinis kūrinys, tai negalima jo laisvai naudoti. Na, žinoma, originalus kūriniai gali būti matomi ir naudojami visų. Na, na nebent e, tai yra kolekcininkų kolekcininkų sakymas, kad, sakykime, autoriai nekomersinėms reikmėms dalytų savo kūrinius arba juos e, e, duotų susipažinti kitiems. Na, tai, tai yra tik iliustracija. Jeigu mes e, kalbame iš esmės apie autorių teisės arba intelektinės nusavybės apsaugą, tai e, iš esmės atsakymas netinkamus klausimus gali būti taip arba ne, čia priklauso nuo daugo. Tai yra pakankamai sudėtinga man kaip e, teisės aktų leidėjui e, nustatyti, kągi mes tokia situacija turime daryti. E, kaip galima sukurti teisės akto tokio, tokią temą, kuri tiesiog yra nesuprantama. Tai mes turime kurti tokius teisės aktus, kurie būtų suprantami. Kitas dalykas, ką pasakė ponas Kampinos. Jūs e, kalbėjote apie IP, apie tą intellectual property, apie tai, tai intelektinę nuosavybę. Aš manau, kad negalima sumesti visko vieną puodą. Tai būtent, e, kad, e, sakykime, patentų teisė arba intelektinė nuosavybė arba autorių teisės arba parakių ženklas turėtų būti traktuojami vienodai. Ne. Čia remiantis iš tyrimų sakoma, kad vartotojai yra E, didžiausi naudos gavėjai iš intelektinės nusavybės. Nebūtinai. Jeigu kalbate apie prekiženklus, tai taip. Vartotojai taip gauna naudos. Nes būtent e, tie prekiženklai rodo, kad e, tie produktai yra apsaugoti ir tinkami. Ir tai teikia naudą, žinoma, patiems vartotojams. O patentai, aš nežinau, vart, su vartotojais jie tikrai nesusiję. Čia yra iš esmės komercinės paslapis, komerciniai išradimai yra apsaugoti. Negalima sakyti, kad vartotojai gauna naudos iš patentų. Žinoma, iš inovacijų, geresnių produktų jie gauna naudos, bet tiesioginio ryšio su patentų apsauga tikrai jie neturi. Na, galbūt yra tam tikrų ir neigiamų e, asociacijų susijusių patentais, bet e, nėra vartotojų, e, kurie būtų tiesiogiai gavę naudos iš patentų. Ir iš tiesų, iš dabartinių teisės aktų, kurie reglamentuoja intelektinę nuosavybę, e, tai tikrai vartotojai nebūtinai turi gauti naudos. E, Įpažeidus šitos teisės, aktų, teisės aktus galima patekti į kalėjimą arba, arba sumokėti didžiulę baudą. Tai, na, tai yra tarsi prieštaravimas. Aš laukiu šio tyrimo tesnio ir tikiuosi, kad aiškiau bus pasakyta, kok, kokius intelektinės nusavybės aspektus jūs aptarėte. Taigi, tai viena pastaba. Jūs sakėte, kad kai kurie vartotojai manote, manote kad nelegali pasiūla yra daug didesnė? Nu, žinoma, taip, yra. Mes e, Teisės reikalų komitete e, prieštaraujame tam, kad būtų neteisėtai naudojami kažkokie produktai. Bet e, ar mes turime tokiu atveju atsižvelgti į vartotojų lūkesčius ir būtent atsižvelgti į realybę, ar mes turime vėl sulaikyti savo pozicijos. Nes dabar dabartiniai teisės aktai tiesiog e, priverčia kai kurios žmonės praktiškai e, atsidurti tokia situacijoje, kai neteisėtai kažką naudoja arba taiko. E, pavyzdžiui, kaip kad galima pasidalinti tam tikrą informaciją internetinėse svetainėse, e, e, taip galima parsisiūdinti kažką. Tai čia iš esmės yra nelegali veikla. Bet tai yra tarsi riba tarp teistumo ir neteisėtumo. Žinoma, kalbant apie požiūrį mokslinio tyrimuose, jūs galite visą laiką diskutuoti apie tai, ar klausimai teisingai užduoti. E, pavyzdžiui, Švedijoje prieš kelias savaitės buvo mokslinis tyrimas būtent dėl žvalgybos, dėl, dėl kontrolės. Tai būtent dėl, dėl, būtent dėl kontrolės internete. Ir e, daug, aš apie 80 procentų pasakė, kad ne, jie nesutinka su tokia kontrolė. O vėliau, performavus klausimą, jie sutiko. Na, bet matome, kad čia e, e, iš esmės e, susidurime su tokia situacija, kad e, skirtingai suvokiama e, šitą kontrolę. Tai, pavyzdžiui, aš nenoriu, kad bus žnipinėjimas, bet iš kitos pusės šita kontrolė yra naudinga. Taigi, manau, kad labai svarbu atlikti tokius mokslinius tyrimus, tačiau ką jūs galite padaryti? Ir manau, kad tam tikrais intervalais padarytas šitas tyrimas, pakartotas šis tyrimas tikrai parodys įdomius rezultatus, nes e, žmonės, kai bręsta, mes visi bręstame. Na, žinoma, išskyrus tik tai mano kolegė, e, ponė Vikstromai, ji nesensta. Kai žmonės sensta, jas tampa samoningesnė ir jie pradeda labiau paisyti intelektinės nusavybės apsaugos. Ir jie mano, ir, ir vis dėlto ši tendencija turėtų keistis. Na gerai, tai tą irgi ištirsime, ponia Vikstrom. That... Dėkoju. Man atrodo, kad piratavimas išnyks tiek jūrose, tiek internetinėme pasaulyje, bent jau to tikėkime. Norėčiau padėkoti ponui Kampinos už šį pranešimą. E, man iš, tie, iš tiesų buvo džiugu sužinoti, kad e, šis klausimas yra aktualus. Mums e, reikia tokių duomenų, kai nagrinėjome galo pranešimą, mes nuolat klausdavome atitinkamų e, duomenų, prašydavome atitinkamų duomenų ir dabar pir, pagaliau pirmą kartą mes gavome tokius esminius duomenis ir iš tiesų jie yra įdomus ir, ir netgi man patinka, kad žmonės palaiko intelektinės nuosavybės e, klausimus. Tačiau kitas klausimas yra, kaip atrodys kitas jūsų tyrimas. Mums reikia geriau suvokti, kaip piliečiai vertina su intelektinė nuosavybė susijusius teisės aktus ir kokias teisinės priemonės mes turėtume taikyti, kuria, kad galėtume e, atsili, atliepti visuomenės poreikiams ir technologijų e, vystimuisi. Manau, kad šita e, studija, šitas tyrimas patvir, pat, papildo mūsų darbą ir todėl šitas tyrimas yra labai svarbus, todėl aš tikiuosi, kad tokie tyrimai bus daromi ir toliau, kad mes galėsime ateityje pa, palyginti skirtingose tyrimuose surinktus duomenis. Ir ar galėtumėte pažadėti mums, kad šitie tyrimai kartosis ir jeigu taip, tai tuomet kada žadate parengti kitą tyrimą. Dėkoju, ponė Vikstrom, ponė Lichtenberg. Dėkoju. Aš jau anksčiau susipažinau šita, su šituo tyrimu internete Gaila negalėjau išklausyti viso jūsų pristatymo, tačiau nepaisant to norėčiau pasakyti, pasakyti keletą komentarų. Turiu pripažinti, kad aš studijavau psichologiją ir tuo metu mes rengėme daug klausimynų ir vairių anketų ir būdavo e, esminis klausimas, ko reikia klausti žmonių, jeigu nori kažką sužinoti. Todėl man e, kyla problemų, kai mes nagrinėjame tokį klausimą, kai, kai yra klausimas užduodamas dėl intelektinės nusavybės apskritai, tai toks klausimas yra klaidinantis, nes mes matome, kad e, atsakymai, jeigu pa, toliau panagrinėsime atsakymus, e, pusė jų e, yra susiję su visišku nežinojimu. Ir Todėl galima pasakyti dar, kad, e, kad dažnai žmonės pažymi bet ką, nes nenori pripažinti, kad jie nežino. Taigi tų nieko nežinančių e, skaičius paprastai yra didesnis negu tie rodo atitinkamų tyrimų rezultatų. Ir dar taip pat reikia atsižvelgti į tą tamsų skaičių tų, kurie nesupranta, o tas skaičius yra tikrai didelis. Ir matome, kad e, dažnai maišomi tam tikri elementai. Ir jeigu mes e, praktiškai pradėtume nagrinėti tuos klausimus. Aš anksčiau bandžiau tą daryti, nes bendravau su moksleiviais ir iš tiesų matome, kad informacijos poreikis, žinių poreikis jaunimo tarpe yra tikrai labai didelis. E, tačiau ne visuomet yra Ne visuomet gaunama informacija ta. Manau, kad todėl e, atitinkami sprendimai internete turėtų būti paprastesni ir turėtų būti prieinami kainos prasme, kad būtų, gal, kad būtų didesnis e, noras e, domėtis e, teisėtų turiniu. Nes kalbant apie jaunimą, reikia pasakyti, kad jauni žmonės neturi kreditinių kortelių, kurių, e, kurias, gal, kuriomis galėtų atsiskaityti, o atitinkamos kitos mokėjimo kortelės, jomis galima atsiskaityti tik tai per tam tikras interneto platformas, o būtent tuose interneto puslapiuose yra siūloma ta mainstreaminė vadinama produkcija. Ir Dabar nenorėčiau čia vardinti tų atitinkamų interneto puslapių, kad ne, nedaryčiau čia neteisėtos reklamos, tačiau iš tiesų dažnai e, ten jaunuoliai net negali rasti to turinio, kuris juos domina. E, ten yra, pavyzdžiui, galbūt operų, kurios domina mane, yra kažkokie seni kūriniai, bet nėra to turinio, kuri, kuris domintų jaunus žmonės. Todėl uh, E, dažnai e, tų internetinių puslapių turinys nėra orientuotas į e, visuomenės poreikius ir taip pat kainos ne visuomet yra proporcingos, jeigu už tam tikro kūrinio atsisiuntimą reikia mokėti tiek pat, kiek už kompaktinę plokštelę, tai aišku, kad jau, jaunuoliams tokia kaina bus ne, neprieinama, ne, nepatiks. todėl galbūt mes turime suvokti, e, su kokiamis problemomis susiduria jauni žmonės šioje srityje. Aš e, pabandžiau, kai, e, pa, pabandžiau padaryti tokį mini tyrimą, ar jaunuoliai, jauni žmonės supranta tuos, tas teisinės nuostatas, tuos perspėjimus, kurie yra parašti. Ne, nebuvo ne vieno žmogaus, kuris suprastų, kas ten rašoma. Uh, Toliau kalbant apie prekių ženklus, mes e, juk žinome, kad kažkur Italijos paplūdimyje negausi e, tikros guči rankinės. Galbūt kai kurie perka tai dėl juoko kažkokio, bet jeigu aš nainu į tam tikrą parduotuvę, tai aš noriu tikėtis, kad ten yra parduodamas tam tikras prekių ženklas. O kalbant apie turinį, kurį galima atsisiųsti internetu, tai to negalima pasakyti, nėra tos kokybės garantijos, prekės ženklo. Ir todėl e, e, tas tikrasis turinys ne, nesiskiria nuo e, nelegalaus turinio. Todėl mes turėtume čia panagrinėti klausimą, kaip žmonės priema atitinkamus sprendimus, kodėl jie nusprendžia atsisiųsti atitinkamą e, E, turinį. Galbūt dėl to, kad e, kaimynų mergaitė ar kaimynų berniukas pasakė, va ten tam puslapį yra ta daina e, kuri mums patinka, aš ją iš ten atsisiunčiau, tada ir kitas taip daro. Nėra taip, kad žmogus suvokia, kad dabar aš darau Europinės teisės pažeidimą, sąmoningai ar nesąmoningai, apie tai jie net nesusimasto. E, iš tiesų tie, e, tie faktoriai, dėl ko žmonės atsisiunčia atitinkamą turinį nelegaliai, yra visai kitokie. Mes čia galime filosofuoti, kiek norime, bet tos filosofijos prie, prie nieko neprives ir, ir nebus jokių e, pokyčių. Ir net ir tose valstybėse, kuriuose griežtai baudžiama už intelektinės nuosavybės pažeidimą, net ir tose valstybėse e, vis tiek e, lieka tokių e, nenubaustų veikų, nes kitai būtų pernelik didelis e, skirtumai. Todėl manau, kad mes e, turėtume pa, geriau. Jeigu mes ir toliau aiškinsimės motyvus, tai tuomet mes nepasieksime pažangos. Ir taip pat manau, kad jeigu žmonės nesuvoks, kas yra e, ta intelektinė nusavybė, ką jinai jiems duoda, e, e, tai irgi taip pat nebus nieko, nes kalbant apie prekių ženklus, vartotojai suvokia, kas yra prekių ženklas, o su intelektinė nuosavybė yra labai sunku paaiškinti vartotojams, ką jiems duoda ta intelektinė nuosavybė. Ir dažnai žmonės iš tiesų atsako, taip, aš esu už intelektinę nuosavybę, nors jie net nelabai supranta, kas tai yra. E, e, nes e, pažiūrėkite, yra labai daug žmonių, kurie sako, aišku, rūkimas yra nesveika, e, E, aišku, alkoholis yra nesveika, e, bet pažiūrėkite, vis tiek nepaisant tos nuomonės, restoranai yra pilni ir, ir cigaretės e, taip pat puikiai parduodamos. Dėkoju toliau, ponia Tai. Dėkoju, aš noriu užduoti tris klausimus. Pirmasis yra susijęs su tuo, ką pasakė ponė Lichtenberger pradžioje ir ką pasakė ponė Vikstrom. Norėčiau užduoti Jums tokį klausimą, ar Jūs. Ar, ar respondentai buvo e, tik žmonės iš, iš, iš išorės ar, ar dalyvavo ir jūsų darbuotojai? Ar organiz, atsiprašau, ar organizavote su pasitelkę e, taip pat ir iš išorės pajėgas kažkokias? Toliau kitas klausimas. Kaip jau minėjo ponė Vikstron, galo pranešime jau buvo minėta apie tai, kad mums būtų įdomu sužinoti, kokios žalos per metus ar apskritai kokia žala yra padaroma. Mes labai ginčiamės dėl to, nes muzikinė pramonė e, teigia, kad ji susiduria su tam tikra žala, labai, labai e, didelės vertės žala ir neaišku, ar iš tiesų ta žala yra tokia didelė, kaip tvirtina muzikinė pramonė. Ir manau, kad tikslinga būtų visų pirma ištirti, kokia yra žala padaroma. Manau, kad pavyzdžiui ir Vokietijoje reikia tirti, kokia žala yra padaroma, nes dažnai manoma, kad ta žala nėra tokia didelė, kaip yra teigiama, kokia ji yra. Ir ar jūs ruošiatės parengti antrą tyrimą, kuriame bus tokie e, užduodami atitinkami klausimai dėl susijęs su žmonių jautrumu ir, ir kaip jūs žadate toliau elgtis su, tam, su tais tyrimais. Kolega Masi. Kolegas alemanes comprenderán lo que les voy a... Ačiū, pirmininkė. Kolegos iš Vokietijos supras, ką ketinu pasakyti dėl to klausimo, dėl užduotų klausimų. Pavyzdžiui, XIX amžiaus Pradžioje Vokietijos filosofas klausė retoriškai, ar neteisingi atsakymai ar neteisingi klausimai yra užduodami. Ir Panašu, kad šiandien mes grįžtame prie to paties retorinio klausimo. Ir mm, buvo kreiptas į poną Kampiną ir prašyta patobulinti klausimyną, bet aš manau, kad atliktas tyrimas jau yra labai svarbus ir jis parodo, koks yra svarbus šio stebėjimų centro, šios institucijos darbas. Ir šis tyrimas Ir busimi tyrimai, aš manau, parodys, kad ši institucija ir jos darbas pasiteisina ir yra svarbus. Ačiū, ponas Peronė. Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie apsaugą apie tai, kaip e, suprantamos intelektinės nusavybės teisės ir jų apsauga. Ir ta diskusija vyksta jau e, ne pirmus metus. Ir aišku, tie klausimai yra labai svarbus ir atliktas tyrimas yra svarbus, nes mes turime atsižvelgti ir vartotojų nuomonę. Todėl aš noriu Jums padėkoti už atliktą tyrimą. Ir trumpai sureaguosiu į tai, ką pasakė kolegos. Galbūt mes per daug dėmesio skiriame tam, ką intelektinės nusavybės teisės reiškia tokiuose srityse kaip muzika, literatūra ir panašiai. Turime galbūt pagalvoti ir apie kitas gyvenimo sritis. Pavyzdžiui, jeigu mano automobilėje būtų um, instaliuoti dirbtiniai, tai yra padirbti uh, stabdžiai. Tai galbūt manęs šiandien čia nebūtų ir aš negalėčiau pasisakyti šiame posėdėje. Taigi, mes turime plačiau žiūrėti į tai, kas turi būti saugoma. Nes jeigu kažkas įdeda intelektinės pastangas, kažką sukuria, tai turi gauti tinkamą atlygį už savo pastangas ir patentai mm, už farmacinius, patentai farmacijos ar techni, kitos e, technikos e, srityje yra labai svarbus ne vien kuriejams, bet ir užtikrinant vartotojų apsaugą. Vėl steiksiu žodį mūsų pranešėjai ponui Kampinos. Thank you, Chairman. I, I, I... Ačiū pirmininkė, aš pasistengsiu atsakyti į kuo daugiau klausimų ir toliau perdusiu žodį Antuanui, kuris kalbės apie labiau techninius e, aspektus. Pirmiausia, ačiū visiems už e, pritarimo žodžius. Ir tyrimo atžvilgių, ir mūsų stebėsenos centro atžvilgių. Jūs jau prašote daugiau. Uh, iš mūsų ir taip pat jau pradeda daryti kažkokias išvadas. Toks ir yra, ko gero, tos mūsų ataskaitos apie tyrimą tikslas. Jums informacija, faktus, kurie mums atrodo svarbus ir prisidedantis prie jūsų darbo. Taip aš sutinku, kad galbūt nepakanka vien tik tai įvertinti situaciją konkrečiu metu Bet reikia užtikrinti ir tai, kad tie patys klausimai būtų užduodami reguliariai, kas trejus metus, pavyzdžiui, kad būtų galima pamatyti, kaip situacija keičiasi ilgainiui ir kaip keičiasi tie atsakymai, kurie pažymimi klausimynė. Ir taip pat e, turime užtikrinti, kad mūsų atliekamas tyrimas yra e, ar bus pagrindas uh, ir mūsų institucijos darbo ir kad mes galėtume tinkamai planuoti savo institucijos, savo stebėjimo centro darbą. Kadangi man buvo užduoti labai konkretus klausimai, tai aš labai konkrečiai pasistengsiu ir atsakyti, kaip sakiau, savo pirminėme pasisakymė Edelman Berland atliko tyrimą, tai yra mm, rangovas, kurio atstovas sėdi man iš kairės. Ir šis rangovas buvo parinktas konkurso būdu ir apie 700 tūkstančių eurų kainavo jų atliktas darbas. Toks buvo vienas klausimas. Ir aš galiu patikinti, kad e, ta kaina yra tikrai um, nėra per didelė, yra tikrai tokia, kokia ir yra mokama už panašius tyrimus, kuriuose dalyvauja tiek daug respondentų. Jūs taip pat uždavėte dar vieną įdomų klausimą, kodėl mes nepradėjome nuo tyrimų apie intelektinės nusavybės teisų pažeidimus ir piratavimo ir pažydimų lygį. Pirmiausia, dėl to, kad mes sudarėme mūsų stebėjimų centro darbo programą. Šiemet rengėme daugiametį planą, kurį mm, turės tvirtinti ir stebėjimų centro mm, biuras, kuriame dalyvauja ir parlamento nariai. Ir mes norime turėti tą bendrą vaizdą bendrą programą, kurią mes planuosime savo veiksmus ir norime užtikrinti, kad mes galėtume galiausiai atlikti mūsų darbo vertinimą. Tai jeigu mes pradėsime aiškinti, kad patentas turi galiojimo laiko pabaigą, pavyzdžiui, po 20 metų jo galiojimo laikas baigėsi, Ir jeigu matysime, kad mūsų apklausoje 50 procentų piliečių atsako neteisingai į klausimą apie tai, ar patentas galioja terminuotą laiką ir mes stebėsime tos atsakymus, kaip jie keičiasi, jeigu matysime, kad jie nesikeičia, tai galvosime, kaip mes galime daryti poveikį ir informuoti piliečius geriau konkrečiais klausimais. Ir taip pat e, toks tyrimas, kaip ir jūs pripažįstate, yra labai sudėtingas ir e, būtų sunku tiksliai įvertinti pažeidimų ir piratavimo lygį ir to vieni padaryti mes negalėsime. Taigi mes galvojame, kokios e, didelės tarptautinės organizacijos galėtų dalyvauti kartu su mumis tokiame tyrime, nes vieni mes nesame pajėgus to tyrimo atlikti ir tikėkime, kad toks tyrimas bus e, atliktas iki kitų metų pabaigos. Bet e, žinote, kad tyrimo esmė yra labai e, platus kontekstas, bet kai kas yra labai aišku, kas išplaukia iš šio tyrimo ir kas man kelia didelį susirūpinimą. Mm, žmonės mano, kad intelektinė nuosavybė yra elitui. Tai yra pernelik sudėtingas klausimas ir tai yra um, tie prekių ženklai, patentai ir visa kita yra didelėms tarptautinėms bendrovėms. Ir jeigu pagalvojame, kad 98 procentus visų darbo vietų ir BVP didžiąją dalį sukuria mažos ir vidutinės e, įmonės ES, tai galite pradėti suvokti, kad toks manimas, kad intelektinė nusavybė yra tik elitui, yra klaidingas. Intelektinė nusavybė aktuali visoms, visiems pramonės lygiams, visiems visuomenėms ir ekonominės struktūros lygiams. Taigi mes turime įvertinti situaciją, pažiūrėti, kaip yra įvairiuose, kokia situacija yra tose ekonominėse lygiuose ir galiausiai priimti atitinkamus veiklos sprendimus. Antuanai, galbūt techniniai klausimai dabar. Um, Žinoma, ką aš norėčiau pasakyti, kad tai būtent uh, šitas metodas ir pats, uh, pats tekstas arba pats bandinys testas buvo padarytas remiantis Eurobarometro metodika, tai mes, uh, at, at, mes atlikome iš esmės savo komandą Identiška darba kaip ir eurobarometras, mes darykime vietose. Taigi DNS Opinion e, įmonė, su kuria mes bendradarbiavome, būtent e, ji taip pat e, pagal tą pačią metodiką kaip ir eurobarometras veikia ir taiko tos pačius principus ir yra samdomas šitam eurobarometro tyrimams. Taigi, bet kokiu atveju mes taikėmės griežtai bent jau tų standartus, kurie yra naudojami Europos Sąjungoje O dabar dėl pačio, pačios sandaros, pačio klausimyno. Na, žinoma, jūs visiškai teisūs. Mes e, galime visada ginčyti, kuris klausimas yra geresnis, kuris blogesnis, bet bet kokio ko atveju pažvelgite į visą klausimyną ir pamatysite, kad mes e, turime vis dėlto skirtingo po, požiūrio aspektų įtraukę. Mes e, nagrinėjame patentų teisę, pavyzdžiui, arba e, autorių teisės, nagrinėjame tos klausimus iš įvairių aspektų. Na ir, jų, ir jūsų klausimas, jie sakė, galėčiau taip, e, kad e, žmonių mes klausėme apie autorių teisės, apie intelektinę nusavybę ir mes tikriname įvairiausias būdais, užduodami paprastus klausimus, kaip jie supranta būtent šias sritis. Na, žinoma, buvo daug žmonių, kurie pasakė, kas, kas yra e, konstrukcijos, e, konstrukcija, dizainas, kas yra, e, kas yra intelektinė nuosavybė, bet iš esmės ne visi žinojo tokių smulkmenų, kad pavyzdžiui, kad patentas galioja tam tikrą laiką arba kad autorių teisės taikomas kai kuriems produktams. Taigi mes pamatėme, kad yra informacijos trūkumas, tai yra trūksta žmonėms tam tikrų žinių ir mes į tai sužvelgsime ateities E, informacinėse programuose. Na ir mes tyrėme taip pat jų, tai yra tų respondentų, e, norą arba pasiryžimą mokėti už atinkamus produktus ir kasgi yra ta sažininga kaina. Ir mes e, atlikome įvairių tyrimų, diskutavome apie 200 valandų su įvairiais piliečiais. Mes girdėjome sažiningumo arba teisingumo savokas. Ir Ir kągi mes pamatėme šiame klausimėne, tai žinoma, kultūriniu požiūriu, tai, tai matome, kad e, šitą vertybę, tai būtent e, e, intelektinės nusavybės, jinai suprantama yra, bet, tačiau, bet praktiniu požiūriu ta vertybė nėra puoselėjama. Mes diskutavome apie tai, kas yra tas sažiningumas, kas yra bendrai principai, kuriais remiantis turėtų būti nusatyta sažininga kaina. Uh, Dabar e, kai kurie klausimai susiję, žinoma, į, su atinkamais klausimino rezultatais. Mes, žinoma, padarėme išvadas iš e, atsakymų, bet e, yra dar daugiau klausimų, yra dar daugiau tyrimų, kaip žmonės supranta šitą teisinį aspektą intelektinės nusavybės Aš manau, kad tai yra, e, žinoma, pirmasis mūsų mokslinio tyrimo pristatymas. E, e, mes, tai yra tam tikri pirminiai rezultatai ir vėliau mes tobulinsim ir metodiką ir bandysim atsakyti į papildomus klausimus. Taigi, ačiū. Manau, kad tai buvo vertingas susitikimas ir šitas jūsų tyrimas mums padėjo žengti toliau. Aš laukiu jūsų kitų tyrimo rezultatų, taigi norėčiau padėkoti ponui Kampinos ir jo kolegai. Iš tiesų mes praturtėjome po šio tyrimo, taigi dabar baigsime viešą posėdį ir e, toliau tęsime darbą su koordinatoriais, e, ilgai netruksime. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.